Mėlėjai kolegos, laikas pradėti. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, komisijos e, kandidatą, kuris skiriamas atsakingų už sveikatą ir maisto saugą, poną Vitenį Andriukaitį. Aš nedelzamas perinu prie savo kalbos. paskirtojo komisijos nario portfelis apima labai platų politikos spektrą ir yra glaudžiai susijęs su parlamento teisėkuros darbu. Envi komitetas yra pasiryžęs apginti piliečių, apsaugoti piliečių sveikatą, gerindamas sveikatos sąlygą, suteikdamas vienodą galimybę gydymo pasl... naudotis gydymo paslaugomis visiems Europos piliečiams, užtikrinti aukščiausio lygio maisto saugą. Ponas Andriukaitis yra uh, širdies chirurgas, jis turi 20 metų mediko patirties įvairiose sveikatos gydymo įstaigose Lietuvoje. Jis buvo sveikatos ministras 2012-2014 metais, tuo metu kaip tik Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungoje. Be to, jis daugiau negu 20 metų e, dirbo parlamente. Šešias kadencijas iš eilės jis buvo Lietuvos parlamento narys. Jis e, buvo Europos e, Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas ir vadovavo Lietuvos delegacijai e, konvente dėl Europos ateities. Kaip žinote, Šis klausimas yra organizuojamas aplinkosaugos komiteto, kuris yra pagrindinis. Taip pat jame dalyvauja Žemės ūkio komitetas kaip papildomas komitetas. 45 kalbėtojai yra užsirašę, iš jų 6 yra iš Žemės ūkio komiteto. Norėčiau priminti, kad pagal komisijos narių klausimo taisyklės Europos parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius pagal jų bendrąją kompetenciją, e, atsidavimą Europai ir asmeninę nepriklausomybę. Be to, e, jis patikrina įvairių skirtingų politikos ryčių žinias, ir komunikacinius sugebėjimus. Prieš klausimą paskirtasis e, komisijos narys e, raštu atsakė visą eilę klausimų, kurie buvo pateikti iš anksto. Anglų kalba klausimai yra išplatinti e, parlamento nariams rugsėjo 26 dieną, vertimai į kitas kalbas buvo išplatinti vakar po pietų. Dėl e, diskusijos struktūros. Paskirtasis komisijos narys bus e, pakviestas e, pasakyti žanginę kalbą, kuri trukti, turi trukti neilgiau kaip 10 minučių. Posėdžio pabaigoje jam bus skirtos 5 minutės baigiamajam pareiškimui. Po įžangos E, bus suteikta parlamentarams galimybė pateikti 45 klausimus, jie visi bus padalinti keturias grupės. E, pirmoji grupė – septyni ilgi klausimai, po penkias minutės jie truks, ping-pong sistema bus pritaikyta, e, iš skirtingų politinių frakcijų atstovai koordinatoriai teiks tos klausimus. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena minutė papildomam klausimui, viena minutė papildomam atsakymui. Tokia yra tvarka. Tada seks antrasis raundas, kai 26 trumpus klausimus, trunkančius po 3 minutės, e, bus galima pateikti. Tuos klausimus teiks Envi komiteto nariai. Viena minutė bus skiriama pradiniam klausimui, dvi minutės atsakymui. Trečiasis raundas bus skirtas e, parlamentarams iš Agri žemės ūkio komiteto. Vėlgi trumpi klausimai O paskutinis raundas bus septyni trumpi klausimai iš Envi e, komiteto narių. Kad e, tilptumėj mums skirtą laiką, o klausimas turi trukti neilgiau kaip tris valandas, raginu visus kalbėti tiek laiko, kiek jiems skirta. Toleruosiu penkias minutės, e, penkias atsiprašau sekundės parlamentarams ir 10 sekundžių komisijos kandidatui. O po to išjungsiu mikrofoną. E, likus 10 sekundžių iki jūsų kalbėjimo laiko užsidegs žvaigždutė ekrane. E, pirmininkas jums primins, kad reikia baigti. Galiausiai turiu pasakyti, kad vertimas yra numatytas į 23 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtają kalbą. Diskusija yra transliuojama tiesiogiai internetu per parlamento svetainę bus įmanoma po to šią diskusiją e, atsisiųsti ir pasižiūrėti įrašą. O dabar netelsama suteikiu žodį kandidatui komisijos narius, ponu Viteniu Andriukaičiui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė šiandien čia stovėti kaip vienam iš Žano Klodo Junkerio komandos narių prieš demokratiškai išrinktus Europos žmonių atstovus keisti nuomonėmis su jumis ir siekti, kad patvirtintumėt mano kandidatūrą į Europos komisijos narius atsakingus už sveikatą ir maisto saugą. Visų pirma, norėčiau šiek tiek papasakoti apie save, kas aš esu, kokia mano patirtis, ir kodėl galvoju, kad jūs galite pasitikėti manimi. Pirmuosius šešerius savo gyvenimo metus praleidau viename iš Stalino gulagų toli virš poliarnio rato Sibirė. Gimiau ten ištremtų Lietuvos valstybės tarnautojų šeimoje. Kaip mano tėvas, nuo savo jaunystės kovojau prieš sovietinę žmogaus teisų prieš spaudą, vertinau teisybę, sažiningumą ir lygybę. Du kartus buvau sulaikytas ir tardomas KGB. Kovau už Lietuvos nepriklausomybę ir didžiuosi, kad esu vienas iš Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos ir konstitucijos autorių. Man kova su totalitarniu režimu ir ekstremizmu yra labai svarbu Europos Sąjunga. Tai yra įsipareigojimas siekti Europos vertybių. Didžiuojasi integracijos pasiekimais taika, demokratija, socialiniu teisingumu, klėstėjimu. Man natūralu, kad socialinės demokratijos politinė filosofija man yra artima. Nesusvetimas Briuselėje. Vadovavau Lietuvos delegacijai į konventą dėl Europos ateities, kai vadovavo, kuriai vadovavo Žiskardės ten. Čiulijana Matu ir Jean-Luc Dehan mokė mane, kaip kurti kompromisą Europai. Gerai, esu gerai susipažinęs su e, daugeliu vadovų Europos Sąjungoje. Dabar lietuviškai. Gal profesija esu chirurgas. 23 metus mano darbas buvo gelbėti žmogaus gyvybę, rūpestį žmogumi, siekis duoti jam sveikesnį, saugesnį, geresnį gyvenimą yra mano pašaukimas ir aistra. Būtent dėl šių savybių šių metų gegužę aš buvau išrinktas pasaulio sveikatos asamblėjos viceprezidentu. Mano kita aistra yra istorija. Aš ją studijavau ir man jos teko labai daug. Nuo gulago iki paskirtojo komisaro yra labai nemažas kelias vienam trumpam gyvenimui. Žinoma, aš esu ir politikas. Didžiuojuosi, kad mano Vilniečiai rinkėjai šešis kartus Vilniuje mane rinko į Lietuvos parlamentą. Aš tarnavau žmonėms kaip parlamento vicepirmininkas, kaip ES reikalų ir socialinių reikalų komitetų pirmininkas ir vicepirmininkas ir kaip sveikatos ministras. Ir didžiuojasi tuo, kad mano nominavimui buvo pritarta didelė balsų dauguma Lietuvos parlamento. Honorable members of parliament, allow me Dabar, gerbėmi Europos parlamento nariai, norėčiau tarti keletą žodžių apie pagrindinius politinius prioritetus, į kuriuos sutelsiu dėmesį per šios penkerius metus. Skatinti Europos ekonominį atsigavimą yra pagrindinis tikslas ir esu tikras, kad sveikatos ir maisto saugos politika gali iš esmės prisidėti prie to. Leiskite pradėti nuo sveikatos. Sveikata yra vienas iš pagrindinių socialinės rinkos ekonomikos elementų. Aš tikiu, kad mums reikia naujo paskato sveikatai Europai ir sveikatos finansavimas nėra tik išlaidos e, visuotinė prieiga laiku prie sveikatos priežiūros, prie vaistų yra investicijos į žmogišką kapitalą ir produktivumą. Mes turime vertinti plačiau nei sveikatos išlaidos ar nauda. Mes turime galvoti, kad žmogus, žmonių sveikata yra pagrindinė vertybė e, visuomeniai. Todėl aš remsiu pastangas apjungti valstybių narių darbą, investuojant į sveikatą ir E, gyvybių gelbėjimą. Kartu dirbdami mes galime padaryti daugiau, mes galime dirbti geriau, padėti žmonėms gyventi sveikiau. Pasistengsiu valstybėms narėms padėti gerinti jų sveikatos sistemų tvarumą ir efektyvumą tam, kad būtų galima užtikrinti vienodą prieigą prie sveikatos priežos visiems piliečiams. Ir tuo tikslu aš kaupsiu e, patirtį apie sveikatos sistemų vertinimą. Labai svarbu užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūrą, stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti kokybę, saugą, skatinti e-sveikatą. Tai yra keli iš tų dalykų, dėl kurių aš dirbsiu. Mano prioritetai visuomenės sveikatos rytie yra skatinimas, prevencija ir apsauga visiems. Aš toliau ketinu stiprinti prevenciją kuo daugiau sveikatos sistemos sutelks dėmesį į prevenciją dabar, tuo mažiau joms reikės mokėti už gydimą po 15 ar 20 metų. Aš esu čia ne tam, kad pasakyčiau žmonėm, kad jie turi mesti rūkyti ar negerti. Aš esu čia tam, kad pasakyčiau, kiek geresnis gali būti gyvenimas be rūkimo, be piknaudžiavimo alkoholiu. Sveiko gyvenimo būdo skatinimas yra nepaprastai svarbus. Jei užsitarnausiu jūsų pasitikėjimą, aš padarysiu viską, kas bus mano jėgose, kad apsaugočiau piliečius nuo bet kokių sveikatos ar maisto krizių, kurios galėtų kilti. Užtikrinsiu, kad ES pasirengimo kritinėms situacijoms pajėgumai išliktų tikrai geros būklės, kad būtų galima greitai kovoti su tokia krize, kuri gali turėti poveikio sveikatai. Ir ebolos proveržis yra griežtas priminimas, kokį, kokią žalą gali padaryti užkrečiamos lygos. Čia mums reikia padėti tiems, kuriems tos pagalbos reikia, kur jie bebūtų. Mes taip pat turime padėti savo piliečiams, mes turime mažinti ato, sveikatos atotrukį Europoje Mano darbe vadovausios lygybės, sažiningumo, solidarumo vertybėmis. Aš tikiu sveikata visiems ir e, sveikata vis, visi, kad dirbtų dėl sveikatos. Ir galiausiai aš galvoju, kad mm, ES teisės aktai turi duoti rezultatų piliečiams. Ir aš stengsiuosi įgyveninti iki galo e, sveikatos priežiūros e, per sieną e, direktyvą. Aš manau, kad tikrai gali, galite manimi pasikliauti ir aš sieksiu, kad būtų visiškai įgyveninta ir perkelta taip pat ir tabato produktų direktyva. O toliau aš kalbėsiu lenkiškai. Europos Sąjunga turi tikrai gerai išplėtotą maisto saugos politiką, tačiau turime išlikti budrus ir pasirengę įvairioms krizėms. Mano prioritetas yra užtikrinti, kad Europos piliečiai ir toliau galėtų mėgauti saugiausių maistų pasaulyje. Mums reikia saugaus maisto tam, kad, sveika, kad piliečių sveikata būtų gera mūsų maisto saugos standartai yra taip pat ir pliusas Europos gamintojams, padedantis jiems konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Ir noriu įvertinti tas rytis, kur mes galėtumėm iš esmės supaprastinti mūsų maisto saugos taisyklės. Maisto sektorius yra vienas iš didžiausių Europos ekonomikos sektorių. Jis gali prisidėti prie darbo vietų sukūrimo, didesnio klėstėjimo, ypač mažoms vidutinėms įmonėms, kurios yra maisto sektoriaus stuburas. Mes taip pat turime žiūrėti į sveiko maisto klausimą. Tai yra vienas iš veiksnių, nuo kurių priklauso žmonių sveikata. Aš pasinaudosiu visomis progomis, kad išlaikyčiau ir tobulinčiau šią sistemą, aktyviai dirbdamas su visomis interesuotomis šalimis, nes visi turi galimybę suvaidinti savo vaidmenį nuo atskirų gamintojų, um, kurie veikia Europoje iki Europos teisės aktų lygio. Visiems bus nauda iš to. Pasaro laiko tarp istorija rodo, kaip greitai pasitikėjimas maistu gali būti e, pažeistas, jeigu yra sukčiavimo. Ir aš būsiu tikrai griežtas, užtikrindamas, kad būtų visos reikiamos priemonės, kurias galėtų apriboti sukčiavimo galimybės, kad būtų vienodos veikimo taisyklės visiems, kas dirba toje srityje. O dabar, gerbėmi parlamentarė, aš kalbėsiu vokiškai. Uh, Per pirmosius šešis savo kadencijos mėnesius aš peržiūrėsiu sprendimų prieimimo procesą dėl genetiškai modifikuotų organizmų kaip yra numatyta išrinkto komisijos pirmininko Junkerio politinėse gairėse ir tęsiu diskusijas dėl GMO kultivavimo pasiūlymo. Aš rimtai įvertinsiu visus pasiūlymus, kurie yra svarstomi parlamente ir taryboje ir Ypač norėčiau paminėti e, priemonės dėl e, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir oficialios kontrolės, e, kurių tikslas, visų pirma, galvosiu apie tai, kaip supaprastinti įstatymus ir užtikrinti geresnį reguliavimą. Ir pabaigai, aš tikrai dirbsiu atvirai ir skaidriai. Aš šešis kartus buvau išrinktas į nacionalinį parlamentą, taigi aš manau, kad Europos parlamentas yra pagrindinis partneris. Ir galiausiai aš noriu pasakyti, kad esu pasirengęs tarnauti žmonėms, nes tai yra pasirinkimas sprendimas, kurį padariau prieš 40 metų ir niekada dėl to nesigailėjau. Aš tikiu, kad jeigu užtarnausiu su pasitikėjimą, tikrai dirbsiu piliečiams, su piliečiais, palaikydamas laudų dialogą su tiesiogiai išrinktais piliečio sovais, tai yra jumis mm, parlamento. Aš manau, kad mes galime priartinti Europą prie piliečių ir užtikrinti geresnę sveikatą Europoje, nes parlamento šūkis dabar bus kitaip. Taigi darykime tai. Dėkoju. Dabar pirm, pirmasis klausimų blokas, ilgiai klausimai. Pirmasis klausimas užduos Peter Lyze. Ačiū, pirmininkė. Paskirtasis komisijos narys, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Kalbant apie bendrasis ES vertybės, apie tai mes kalbame nuolatos, aš čia norėčiau paliesti keletą klausimų ir aptarti kelis klausimus su jumis detaliau. Pirmiausia, gyvūnų klonavimas. Jūs žinote, kad parlamentas pasiūlė plačių pasiūlymų šioje srityje ir mes labai kritiškai vertiname šią sritį. Kaip jūs ketinate tvarkyti su e, gyvūnų klonavimu maisto tikslais? Kitas klausimas yra žmogaus kūno nekomercionalizavimas. Mes turime teisės aktus dėl organų ir kalbant apie lasteles ir audinius, mes čia parlamente apie tam skiriame daug dėmesio, pažiūrėjau, priekybą tam tikromis lastelėmis. Kaip jūs ketinate imtis iniciatyvų ir svarstyti tuos klausimus, nes šio parlamentu jie labai rūpi? Miša. Dėkuoju. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl e, to, ką palėtėte dėl lastelių ir audinių. Aš norėčiau pasiremti pagrindinių teisų hartiją, kurioj labai aiškiai parašyta, kad žmogaus organai ir audiniai jokių būdų negali būti komercijos objektais ir finansinių operacijų objektais. Aš manau, kad pagrindinių teisų hartija mus įgalioja galvoti apie tai, kaip spręsti, kaip įgyvendinti šitas problemas. Kalbant apie gyvūnų klonavimo maisto tikslais, iš ties aš galiu pasakyti, kad tai yra labai sudėtinga etinė problema. Tai labai skirtingi požiūriai čia, parlamente ir visuomenėje. Iš tikrųjų, mes turbūt neišpasakytai atsargus šitoj srity. Ir nėra bejonės, kad aš, žiūrėdamas į tuos pasiūlymus, kurie yra pateikti, turėsiu žiūrėti, kaip man reikės uh, spręsti kompromisą, žinant Europos parlamento pozicijas ir žinant, kokios diskusijos bus. Please, Peter. Ja, vielen Dank, ähm, was die nicht. Ačiū. Dėl žmogaus kūno nenaudojimo komerciniais tikslais. Mes ketiname, tikiuosi, kart, mes tikiuosi kartu pakoreguosime teisės aktus. Dėl klonavimo, aišku, ši, e, šioje salėje yra um, skirtingų nuomonių, tačiau yra ir didelė dauguma ir tikimės, kad ta didelė dauguma išryškės teisėkros procedūroje ir tikimės, kad komisijos pasiūlymas nebus siekiantis per toli. Jūs, kaip atsakingasis komisijos narys, ar jūs kovosite už tai, kad komisijos pasiūlymas būtų peržiūrėtas tam, kad teisės aktai būtų parengti taip, kad jie priartėtų prie parlamento pozicijos, nei yra siūloma dabar. Ačiū. Mano nuostata yra labai aiški. <clears throat> Aš esu sažiningas brokeris šitoj situacijoje, tarpininkas tarp visų nuomonių ir mes privalėsime ir turėsime rasti tos kompromisus, kurie derintų taip skirtingas nuomonės. Aš pasirengęs įsigilinti į, e, visą pasiūlymų, į visus pasiūlymų paketus ir ieškoti to sprendimo taip pat, nėra bejonės, kad mes tą sprendimą priimsim kolegialiai, e, kadangi komisija yra kolegilus organas ir čia turėsime, kaip sakyti, pristatyti poziciją, kuri bus patvirtinta e, komisijos. Adesso per il gruppo SD la parola al coordinatore Mattias Grote. Socialistų frakcijos vardus Mati Grote. Dėkoju. Pone Andriukaitė, jūs kalbėjote apie prieigą prie geros sveikatos priežiūros. Tai yra vienas iš prioritetų, kuriuo vadovausitės savo darbe, eidamas komisijos nario pareigas. Sveikata turėtų būti savaime suprantamas dalykas visiems Europos piliečiams. Kaip jūs ketinate gerinti sveikatos priežiūrą? Jūs jau iš dalies apie tai kalbėjote. Ir tai kalba eina apie sveikatos priežiūrą per sienas. Ir įgyvendinimas teisės, aktų, teisės aktas jau yra, jis yra įsigaliojęs ir aš pats esu iš pasienio regiono, bet žinau, kad praktikoje visuomet labai sudėtinga ir tokie dalykai stringa. Taigi, kodėl įgyvenimas visuomet yra toks sudėtingas? Ir jūs, kaip jūs, kaip e, už sveikatą atsakingas komisaras, padar, ką jūs padarysite, kad e, geriau būtų gyvenimas šis teisės aktas konkrečiai? Palėtėme klausimą, kuris tikrai gali atsakyti kada mes padarysim Europą arčiau piliečių. O šita direktyva ir jos įgyvendinimas yra tiek svarbus šimtams milijonų žmonių, kad čia dėls nebegalima. Direktyva buvo priimta 2013 m. spalio 25 d. jau turėjo būti perkeltos procedūros, dabar mes turime metus laiko Iš tai dabar suprantama, kad turime žiūrėti ir, jeigu reikia, pradėti e, pažeidimo procedūros. Čia gels negalima. Jo atveju aš galėčiau labai plačiai komentuoti, kad turėjo būti nacionaliniai, e, kaip sakyti, e, e, konsultavimo centrai, turėjo būti sąrašai, turėjo būti referenciniai centrai, turėjo būti nustatyti aiškus kriterijai ir informacija, turėjo būti aptarti, aptarti finansinių kompen, kaštų kompensavimo reikalai. Čia labai kompleksinis klausimas. Bet mes turim startuoti, nes iš ties tai yra e, antiek aktualu, kad čia pavyzdžių galim būtų daug. Ir Ispanijoje, ir Lietuvoje, ir Airijoje, kur tik tai nori, kur ypač žmonės, kurie gyvena e, pakraščiuose ir juos, e, kaip sakyti, į vieną atveju 80 km gauti pagalbą, kitu atveju 20 km. Pavyzdžių yra be galo daug. Mes turime pradėti veikti iš karto ir labai energingai. Čia negali būti jokių, sakyti, abejonių. Ir taip pat dėl, dėl grėsmių per sieną, pandemijų ir kitų dalykų, čia pakankamai didžiulis instrumentų rinkinys, kurio komisija gali vadovautis. Matijas. Nesuna domanda suplementare, grazie. Matijas nenori užduoti papildomo klausimo, dėkoju. Tokiu atveju EKR frakcijos vardu žodis suteikiamas poniai Girling. Ar ponas Pirkeris kalbės dabar? Ne, ponė Girling. Sorry, uh, but... Ačiū pirmininkė, atsiprašau. Norėčiau pastirauti dėl uh, sveikatinimo teiginių reglamento dėl sveikatinimo ir maistinių teiginių įgyvendinimas yra labai sudėtingas ir dažnai neigiamas poveikis yra sveikatai. Yra, aišku, daug įrodymų kartais, gali, kurie gali paremti tuos teigimus, tačiau tie, teigin, tie metodai, kaip komisija dirba ir kaip maisto saugos agentūra dirba, yra dažnai sakoma, kad tai yra ne, nepatvirtinta. Ir Dabartinis komisaras yra nekartą sakęs ir šiam komitetui, ir man asmeniškai, kad tai yra iš tikrųjų problematiškas klausimas. Tai ar komisaras ketina dirbti su suinteresuotomis šalimis, kad būtų galima peržiūrėti visą procesą, kaip kad buvo mums žadėta. Dabar viskas yra numatyta, kad prasidės 2015 metais. Ar komisaras gali pažadėti, kad jis laikysis to tvarkaraščio ir gal jis gali papasakoti plačiau, kaip jis ketina atlikti visą peržiūros procesą šioje srityje? Dėkoju. E, iš tiesų, aš kaip paskirtasis komisaras e, ir negalėčiau dabar pasakyti, kiek daug reglamentuose yra specifinių techninių klausimų, kadangi tam reikia pakankamai laiko. Kaip e, gydytojas, aš puikiai žinau, kad prevencijos priemonės ir sveikatos stiprinimo priemonės profilaktika yra kertinis klausimas, kuriuo mes galime turėti pridėtinę vertę ES visam kontekstui. Nacionalinių vyriausybių kompetencijų yra labai daug ir nacionalinių programų sveikatos ir kitų instrumentų, kurios galima e, kaip, nagrinėti ir po to ieškoti galimybių, kaip, pat, kaip prisidėti, kokia yra sprendimų pridėtinė vertė, kad šiuo atveju europinis lygmo ir nacionaliniai lygmenys veiktų viena kryptim. Ne, nebejotinai aš turiu, e, kaip sakyt, e, pareigą e, įsiklausyti į šalių narių pozicijas, susipažinti, diskutuoti. Aš esu atvirai mąstantis žmogus ir prieš jūs yra žmogus, kuris vienas rytis žino puikiai, kitose man reikia didžiulio įsigilinimo. Todėl aš tikrai pasiryžęs dirbti su, su, su, su šalimis narėmis, ir žiūrėti, kurią kryptį mums reikėtų daryti peržiūrą, taip pat diskutuoti su specialistais, su nevyriausybinis organizacijomis, su ekspertais ir žiūrėti, kaip tą peržiūrą būtų galima padaryti efektyvesnį ir demokratiškesnį. Bet sutikime, mes visi turime būti partneriais, kad aukšti sveikatos standartai, prevencija ir, ir profilaktika taptų mūsų tikslais, nes per penkis metus tą kryptim galime ženkliai pagerinti europiečių sveikatą. Madam Girling, additional question. Pone Girling, ar pageidavote užduoti papildomą klausimą? Aš užduosiu tą patį klausimą. Aš teiravausi kad, apie tai, kad pežiūra yra numatyta pradėti 2015 pradžioje kaip jūs bedirbtumėt su valstybėmis narėmis, tai yra klausimas parlamentui, kadangi mes atstovaujame piliečiams ir mums yra didelių problemų su šiuo reglamentu. Taigi noriu paklausti dar kartą, ar jūs tikrai laikysitės numatyto tvarkaraščio peržiūrai? Mano atsakymas labai sažiningas. Iš ties tvarkaraštį turime, jo turime laikytis turime diskutuoti su parlamentu ir aš iš tiesų dabar negalėčiau pasakyti E, kokios, kaip sakyti, e, sritis yra labiau komplikuotas, bet aš pasiryžęs, e, sakyti, sekti to, to tvarkarašį ir diskutuoti su parlamentu. Ir jeigu reikia, aišku, čia jau tada bendram koregavime, aišku, yra kolegialūs sprendimai ir yra kolegialios galimybės tą, tą daryti. Adesso per eh, il gruppo Alde, la collega Fe. Ačiū Alde vardu. Pane Frederik Kris. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs paskirtasis kandidatė į komisarus. Aš noriu pasirauti dėl genetiškai modifikuotų e, organizmų. Pagal eurobarometrą nuo 2010 metų mes turime duomenis, aišku, jas reikia atnaujinti, bet e, tikriausiai skaičiai liks tokie patys. Dvi, tik tai 20 procentų europiečių pritarė, kad GMO yra gerai dabartiniams ir ateities kartoms. Savo atsakymuose, kuriuos pateikėte mums, Ir Junkerio rašte aiškiai matome, kad per šešis mėnesius vyks labai plačių užmojų darbas tai mes matome ir Liepos Strasbūro sprendimuose. Taigi e, yra labai iškus ženklas dėl politinių užmojų. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip jūs ketinate tęsti tą darbą ir tuos politinius užmojus šioje srityje ir kaip tai derinti su jūsų mandatu, kuris bus jums suteiktas. Ką jūs ketinate čia padaryti? Jūs, man atrodo, nekartą jau sakėte, kad e, seksite visą darbą labai atidžiai. Gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie tai? Dėkoju. Šio klausimo aš ir tikėjausi, kadangi jis yra net ir mano mandate šešių mėnesių. Ir jeigu viskas įvyks taip, kad naujai patvirtinta komisija galės startuoti nuo lapkričio pirmos, tai nuo lapkričio pirmos nedelsint turėsiu iš karto imtis priemonių, žiūrint visą paketą tų taisyklių, kurios yra dabar nustatytos ir kurios sudaro tą konfliktą, kada, neatsižvelg, kada šalių narių nuomonės nepaisoma ir komisija vis tiek privalo priimti sprendimą dėl autorizavimo, žinant, kad šalių narių nuomonės yra prieš. Tai šiuo atveju aš manau, kad šalių narių suverenitetas ir subsidiarumas turi būti gerbiamas ir išties jų pozicijos turi būti aiškiai matomas ir išties komisijos sprendimai šiuo atveju gali būti e, tiek, kiek mandate parašyta, kad tai būtų nu, tolygų moksliniam rekomendacijam, bet jokių būdų nekonfrontuojant ne, ne su šalių narių nuomonėmis. Detalės, kaip tai daryti, aš manau, kad mes suplanuosime tą darbą iš karto ir aš norėčiau, kad nuo pat pradžios ši, mūsų e, peržiūros būtų įtrauktas ir parlamentas. Todėl aš tikiu, kad mes iš karto sudarysime bendrą e, veiksmų planą, informaciją, keitimas ir judėsim tą kryptimį. Oui, je vais vous proposer une question sur le, sur le même norėčiau užduoti panašų klausimą. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, kad jeigu kažkurios valstybės narės prieštarauja ar panašiai, bet jau situacija yra kitokia. Iš tikrųjų, 19 valstybių narių išsakė e, savo prieš, tam, pasakė savo ne tam autorizavimui. Taigi, kaip jūs ketinate dirbti šio klausimu? Iš tikrųjų, e, įstrigę esame jau 15 metų ir aš norėčiau filosofinį tokį užduoti klausimą. Ar jūs galvojate, iš esmės vertinant, kai eina kalba apie GMO auginimą, ar iš tikrųjų tie klausimai turi būti sprendžiami valstybių, regioninių lygmenių. Teisingai supratau klausimo esmę dėl galimo vertimo interpretavimo, bet neabejotinai genetiškai modifikuotų kultūrų auginimas Europai yra didžiulė problema filosofiškai. Europoje yra bio įvairovė šalis, yra labai skirtingų regionų, labai daugelio komponentų šalis. Ir įsiterpti į šitą ekologinę, e, sakyti, didžiulę harmoniją ir pakeisti ekologinės pusiausvės labai pavojinga. Akivaizdu, kad mes turime būti neipatingai atsargus filosofiškai. Aš esu atviras ir manau, kad tai iš ties yra rimta problema. Dabar kalbant apie, apie praktinius žingsnius, apie tai, kad šalių narių pozicijos yra labai aiškios, taip, iš tiesų turi, šitie sprendimai turi priklausyti šalių narių kompetencijai, šalių narių. Ir po to taip pat sudėtingi klausimai tarp šalių narių sienų ir kiti dalykai, kadangi tai kompleksiškai susiję, bet neabejotinai mes turime iš tiesų uh, gerbti subsidiarumo principą. Grazie. <clears throat> Adesso per il gruppo della GUE la collega Konečna. Ačiū. Dabar GUE frakcijos vardu ponė Konečna. Pane komisarė. Pone pirmininkė, gerbiamas e, paskirtasis komisijos nary. Jūs savo atsakymuose raštu teisingai pareiškite, kad mes e, turime griežtus maisto e, saugos standartus ir pabrėžėte, kad e, išlaikyti tuos aukštus standartus yra jūsų prioritetas. Kita vertus, kaip tik dabar rengiamės priimti TTIP susitarimą, kuris atveria, tiesą sakant, labai daug klausimų be atsakymų. Man atrodo, kad šis TTIP susitarimas yra labai pavojingas ir jis turės rimtų padarinių ES piliečių sveikatai ir e, gyvenimams. Jūs, e, jeigu dirbsite komisijos narių, kaip, nariu, kaip e, užkirsite kelią kliūtims, kurios galėtų sukelti grėsmę ES piliečių dabar turimus aukštus medikamentų standartus. Mes nenorim sumenkinti apsaugos lygio piliečiams. Aš kaip gydytojas, jūs turbūt puikiai suprantate mano atsakymą, ne jokiems ES standartų mažinimams. Ne maisto saugos standartų mažinimas. Ne. Ir čia negali būti kompromisu. Be kitko, labai aiškus buvo pasak, aiški pozicija komisijos išrinktojo pirmininko, kur pabrėžta, kad aš neaukosiu sveikatos maisto saugos standartų ant laisvos rinkos altoriaus. Aš manau, kad labai aiškus signalas pasiūstas aš asmeniškai jokių būdų į jokius kompromisus negali, negaliu eiti ir neįsiu šitoj srity. Ar tai bus diskusijos dėl mėsos su hormonais, ar tai bus diskusijos dėl viščiuko apdorojimo chlorizuotais tirpalais, ar tai bus kiti dalykai. Atsakymas iškai aiškus. Ne. Europos Sąjungos standartai yra išties aukščiausi ir puikus pavyzdys, kaip galima apsaugoti tokioj industrializuotoj epochoj žmonių sveikatą. Tai mano pozicija labai aiški. Ja děkuji za vaši odpověď a také. Ačiū už atsakymą. Ir aš vertinu tai kaip jūsų pažadą, kaip įsipareigojimą. Aš tikiuosi, kad jūs jo laikysitės kita vertus nebus tą padaryti lengva. Pateiksiu papildomą klausimą, jis gal kitokio pobūdžio, bet jis irgi susijęs su sauga. Klausimas būtų toks. Tai, ką turime Europos Sąjungoje dabar, e, yra skirtingos kokybės maisto produktai, įvairiausi maisto produktai, ypač kai kalbam apie rytų ir vidurio Europą. Ką darysite su tomis bendrovėmis, E, kurios pardavinėja įvairiausius maisto produktus, kurie vis, Europos rinkoje pardavinėja labai skirtingos kokybės maisto produktus. Kaip su tuo kovosite? Tenka pasakyti, kad ES kokybės standartų priežiūra iš tiesų jį, e, jį taikoma visoji ES erdvėje. Kalbame apie vieningą rinką kalbame apie, apie standartus, kalbame apie tai, kad jų privalu laikytis Lietuvoje, Čekijoje, Portugalijoje ar, ar Airijoje. Nes kitos alternatyvos nėra. Vadinasi, šiuo atveju kontrolės sistema e, turi būti iš, e, be galo aktyvi. Aš suprantu problemą, kurią jūs palėtėte dėl rytų ir vidurio šalių, kaip sakyti, e, į ten patenkančių produktų, e, liktai ir, ir, ir, ir, kaip sakyti, pagal galiojimą, pagal kitus dalykus e, problemų. Manau, kad mes privalome kartu imtis šito darbo atkreipti tai dėmesį. Kartais būna taip, kad yra tarp standartų tam, tikras, tam tikri, kaip sakyti, tam tikros ribos ir nebejotinai šitai mes turime būtinai griežtai, e, griežtai kontroliuoti ir, ir aš pasižadu būti aktyvus šitoj srityje. Grazie, adesso per il gruppo. Labai ačiū. Dabar žaliųjų vardu panas Bart Stas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu gerbiamą kandidatą į komisijos narys. Aš norėčiau sugrįžti prie ankstesnio klausimo. TTIP ir laisvos priekybos susitarimai, dėl kurių dabar deramės tarp kitų valstybių ir su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Aš prisimenu jūsų pažadą, kad jūs nesat pasirengęs e, nusileisti dėl maisto saugos ir panašių kitų aspektų. Visi žino, kad Europos komisija e, staiga neatšauks, neatsijims hormonų direktyvos ar dokumentų dėl e, GMO. Bet mes dabar kalbam ne apie turimus teisės aktus, bet apie būsimus teisės aktus. Šiame fronte mes negalim nusiraminti. Ankstesnė pono Baroso komisija pateikė pasiūlymų, kuriuose buvo kalbame apie chlorinavimą ir pieno rūkštis. E, buvo pateikta pasiūlymų dėl klonavimų, dėl e, klonuotų gyvūnų mėsos panaudojimo. Visą tai jau matėme rengiamus, kaip rengiamus dokumentus, dėl to, kad e, buvo daromas spaudimas per dėrybas dėl laisvos priekybos sutarčių. Ką jums, kaip jūs elgsitės, kad jūs nenusileistumėt tokiems reikalavimams? Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums visiems turbūt labai svarbu <clears throat> dėrybų skaidrumas. Dėrybos turi būti skaidrius. Turi būti žinoma, kad nebūtų dėrybų pokilimo. Mes turime aiškiai e, užtikrinti, kad dėrybose būtų galima kiekvieną skyrių, kiekvieną poziciją aptarti ir įtraukti ir nacionalinius parlamentus, ir Europos parlamentą. Juk jeigu, tarkime, būtų užbaigtas susitarimas, jįgi reikėtų ratifikuoti ir nacionaliniuose parlamentuose, ir Europos parlamente. Tai negi įmanoma, neįtraukiant į visus klausimus profilinius komitetus. Man tektų dirbti su Agri, su, su Envi komitetais ir nebejotinai su kitais su aplinkos apsaugos ir kitais. Neįmanoma matyti, kad šituose dėrybose kiekvieną pradinę poziciją reikia aptarinėti iš karto. Aš savo principinių nuostatų nekeičiu, nes tai mano mediko pagrindas. Aš esu prisiekęs Hipokrato priesaikai, jinai neatšaukiama. Aš čia labai viešai sakau. Ji neatšaukiama. Todėl maisto saugos standartai mūsų hygienos mokslo ir fiziologijos ir kiti man jie yra antiek suprantami, kad aš puikiai žinau, kur čia mes turime būti ypatingai budrus. Mano pozicija aiški. Eh, dank u, eh, meneer kandidaat-commissaris. Ik wil... Labai ačiū, gerbiamas kandidatė, paskirtasis komisijos nariai. Taip pat aš norėčiau sugrįžti prie pono Lyzės pateikto klausimų. Kartu su ponu Lyzė ir kai kuriais kitais kolegomis e, mes dalyvavome e, sprendžiant e, inovatoriškų maisto produktų teisės aktus. Kovo mėnesį mes tada galvojame, kaip reiks elgtis su klonuotų gyvūnų ir jų palikonių mėsa. Parlamentas labai aiškiai pasakė, reikia labai aiškaus ženklinimo etiketėmis ir norime, kad komisija pateiktų aišku pasiūlymą. Praėjusiu metu pabaigoje matėme komisijos pasiūlymų ir mes kaip parlamentas labai nustebome matydami, kad nieko nebuvo parašyta dėl ženklinimo etiketėmis. Tačiau viename ar dviejose dosie e, buvo tarsi stengiamasi, kad parlamentas būtų išstumtas iš sprendimų prieimimo proceso. Jūs, ponui Lyzai, sakėte, kad norit būti sąžiningas brokeris, norite pasiekti kompromisus tarp skirtingų šalių. Ar nebūtų gerbiamas komisijos kandidatė geriau e, atsijimti tuos pasiūlymus e, šiuo metu ir parengti kažką visiškai naujo dėl klonuotų gyvūnų ir klonuotų gyvūnų mėsos, kad pradėtume viską nuo tabla rasa? Šiuo atveju aš galiu pasakyti labai aiškiai ir sąžiningai. Aš negalėčiau dabar iš anksto duoti pažadą, kai aš nesu susipažinęs nei su problematika giliai, nei su galimybėmis pažinti, o gal galima taisyti, keisti ir peržiūrėti. Bet akivaizdu, kad mes turime tą daryti kartu, nes klausimas klonavimo yra ypatingai etiškai, be galo sudėtingas, labai sudėtingas sakyti, biologinės perspektyvos prasme. Nebejotinai labai sudėtinga žiūrėti net ir, net ir ženklinimo. Antros, trečios kartos yra be galo sudėtingi dalykai. Tai aš esu atviras, atviras pozicijų svarstymui, nes aš dabar duoti pažadą iš karto, kaip sakyti, tai, žinot, tai, tai būtų prieš mano kaip chirurgo prigimti. Aš turiu būti labai atsakinga šitoje vietoje. Taip, aš sutinku ir užtikrinu, kad peržiūrės. Grazie e adesso. Ačiū. FDD frakcijos vardu ponas Mazuronis. Thank you, uh, chairman. Ačiū pirmininkė. Uh, komisarė, pirmiausia, aš Jūs noriu sveikinti ir palinkėti sėkmingai žengti likusius, likusį žingsnį Būdamas Lietuvos sveikatos apsaugos ministro, jūs pradėjote daug rimtų ir svarbių pertvarkų. Tame tarpe sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo srityje ir Lietuvoje. Ir būtent todėl aš bandysiu užduoti e, tokį klausimą, kokį aš užduosiu. ES valstybėse yra aktuali protų nutekėjimo problema, tame tarpe sveikatos apsaugos srityje, kai ekonomiškai silpnesnės valstybės už savo biudžeto pinigus rengia specialistus, kurie išvyksta į turtingesnės valstybės ir tokiu būdu susidaro situacija, kad tose valstybėse yra bloginamas sveikatos apsaugos prieinamumas. Tokia situacija beje ir Lietuvoje, ir jūs ją puikiai žinote. Aš puikiai suprantu e, e, e judėjimo laisvę, bet mano klausimas būtų, ar jūs manote, kad protų nutekėjimo problema ir sveikatos ap, apsaugos rytyje egzistuoja ir yra. Jeigu taip, ką reikėtų daryti? Dear colleagues, proto nutekėjimo problema egzistuoja. Ji susijusi su labai skirtingais darbo atlyginimais, darbo vietomis, karjeros ir kitais dalykais ir vertybiniais dalykais. Taip iš tiesų ekonomiškai silpnesnės šalis, parengdamas specialistus ir ypač ten, kur jos rengia juos savo viešųjų finansų atžvilgių, kada investuojami viešieji finansai, o po to tie specialistai išvyksta, jos tos valstybės atsiduria sudėtingai problemai. Taip, socialinio dempingo klausimai yra labai aktualūs ir įvairiose profesijose. E, slaugytojų, Lietuvoje, slaug... E, manau, kad toj šaly, kurią aš gerai žinau, e, slaugytojų skaičiai yra kiek berengiam, vis trūksta, kadangi išvažiuoja. E, e, panaši tam tikrų profesijų gydytojų. Aš manau, kad komisijos e, kontekste reikia kelti apie darbo jėgos planavimą ir, ir, ir pamėginti kalbėti apie socialinių standartų, apie socialinio dempingo įveikimo mechanizmus, pasiremti socialinę hartiją. Čia iš ties, žinoma, tai nėra mano portfelio tik dalykas Tai yra taip pat ir mano e, e, kolegų e, komisaro atsakingų už mokslo švietimą, už socialinę politiką reikalas. Aš manau, kad šis klausimas yra, turi būtent mūsų darbų stalo. Dėkoju, aš baigsiu klausimą, kurio nespėjau pa, pa, pasakyti. Jūs dalinai jau atsakėte, tai ar aš galiu jūsų atsakymą suprasti kaip pasižadėjimą kartu su kitais e, komandos, jūsų būsimos komandos nariais, dirbti šiame, šioje srityje ir kad jūs asmeniškai inicijuosite šito klausimo e, sprendimo būdus. Jūs galite pasitikėti tuo, kad norint įveikti socialinius skirtumus, norint įveikti uh, e, socialinės determinacijas, kurios yra ir šalyse narėse, <clears throat> ir tarp šalių, be šių klausimų sprendimo neįmanoma ras atsakymą. Jie negali būti palikti likimo valiai, nes tuomet europiečiai vis labiau nusivylę Europą. Ta rodo ir balsavimai mes turime sugrįžti prie kertinių klausimų, kad patikėtų europiečiai, kad iš tiesų šitos pačios karščiausios problemos yra mūsų, visų mūsų diskusijų laukia. Aš pasižadu dirbti šitoj srity tikrai, nes, nes be to nemanoma, neįmanoma bus kalbėti ir apie sveikatos sistemų atsparumą, efektyvumą ir, ir sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimą. Grazie. Ačiū. Taip, mes baigėme pirmąjį ilgųjų klausimų, e, kuriuos teikia koordinatoriai ir frakcijų atstovai sąrašą. Ir dabar pradėsime antrąjį raundą. Envi aplinkosaugos komiteto kolegų klausimai. Vienas klausimas, vienas atsakymas. Pirmiausia, Elizabeth Köstinger. Ačiū. Mano klausimas yra susijęs apie, su reglamento projektu e, dėl prekybos e, sėklomis ir pateikimo jų rinką. Kaip sakėte, po parlamento sprendimo e, paprastai yra tariamasi su taryba, kaip toliau dirbti, turbūt tai yra gerai, bet parlamento pozicija yra labai aiški. Didžioji dauguma, 650 parlamentarų, komisijos pasiūlymą atmetė. Žemės ūkiui reikia nepriklausomybės susieklomis. Reikia apsaugoti senas augalų rūšis, tai yra biologinės įvairovės neatskiriama dalis. Tai labai aiškiai pasakėme. Žinote, kad parlamentas e, mano, kad labai daug problemų kyla dėl perteklinės biurokratijos mažos valstybės narės dėl tokios perteklinės biurokratijos e, tiesiog bus spaudžiamos. Koks jūsų nuomonė būtų geriausias būdas toliau eiti į priekį? Kaip ketinate įvertinti parlamento poziciją? Kaip ją atsižvelgsite? Ar galima tikėtis praktinio pasiūlymo iš jūsų pusės šiuo klausimu? Taip, iš tiesų <clears throat> paliestas klausimas susijęs su biologinė įvairovė. Šalis, kurią aš geriausiai žinau, taip pat patiria problemas, kada vietinės sieklos ir vietinės rūšys išstumiamos. Ir mes matome tam tikrą biologinės įvairovės degradaciją. Ir štai, ir be to, su vietiniam sėklom dirba smulkesni ūkininkai, dirba mažos e, e, vietinės įmonės. Ir nebejotinai joms yra sunku konkuruoti su, su, su stambiom korporacijom. Ir dėl to aš manau, kad parlamento pozicija pasakyta, kad reikia atsižvelgti į, į mažų, smulkių o, o, kaip, kaip gamintojų interesus, į tą poziciją gyvenimo praktikoje matosi. Ir aš tikiu, kad mes turime dabar atsižvelgti parlamento poziciją. Aš negalėčiau dabar pasakyti tarybos E, pozicijas, kadangi vis tiek čia yra diskusija tarp dviejų e, įstatymų leidėjų. Ir šiuo atveju aš tik tai tikrai manau, kad turėsim be galo detaliai atsižvelgti į šitą kompleksą problemų, kuris, kuris egzistuoja, žinant, kad pagrindinė pozicija iš tiesų ginti ir tų smulkių ir vietinių sėklų, vietinių raušių e, buvimą ir, ir jų apsaugojimą. Grazie, adesso la parola al viceprezidente Sarbo. Toliau e, Daciana Sarbu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, kandidatai į komisijos narius. Aš manau, kad reikia imtis skubių priemonių susijusių su vaikų nutukimu. Aš norėčiau sužinoti, ar turite e, mintise kokių konkrečių priemonių. Nutukę daugiausiai yra žmonės turintys mažesnės pajamas. Kaip jūs spręsite sveikatos e, rūpybos sistemų neligybės ES klausimą? Labai norėtųsi dideliame ekrane parodyti vaizdą, kaip šiandien mažas trijų ar keturių metukų vaikas jaučiasi supermarkete. Kaip jį veikia reklama, spalvos, kaip jį veikia gundimas, kiek jis daug mato, kaip sakyti, įvairių pasiūlymų ir po to kaip jisai žaidžia su kompiuteriu, sėdi, valgo čipsus ir taip toliau. Tai yra skaudi tikrovė. O jeigu mes šiandien nematysime, kaip keičiasi nutup kusių vaikų skaičiai, po 30 metų turėsime skaudžių pasiekmių. Nutukimo pandemija eina per išsivyščiusių pasaulio šalių e, gyventojų e, vaizdą. Nekalbu apie vėžį, apie diabetą, nekalbu apie kardiovaskulinės lygas, čia aš žinau, ką tai reiškia. Aš kalbu apie tai, kad didelė dauguma priemonių, kurių reikia įveikti nutukimą, yra ne medikų, yra visuomenės veikatos, tai yra visų vyriausybių, tai yra e, diskusijos su reklamos, su e, e, švietimo specialistais, diskusija su industrija. Mes negalim nematyti, kaip yra keičiamas šiandien vaikų pasaulio vaizdis, fizinio aktyvumo, pamokų skaičius mokyklose, infrastruktūros problemas. Galėčiau vardinti labai daug šitoj srity, ką reikėtų daryti, kalbant ir apie, apie, apie tai, kad ir socialinės determinacijos yra didžiulė bėda, nes mažiau išsilavinę, mažiau apsišvietę, jie dažniausiai greičiau patenka į blogo maisto, į, į, į blogų įpročių įtaką. Ir tada mes iš tiesų turim didžiulį skirtumą sergamumo, mirčių ir kitų dalykų. Jūs pakėlėt labai aišku klausimą. Grazie, adesso la parola al collega Pieka. Dėkuoju, panas Pirker. Ačiū pirmininkė. Jūs sutikote tapti paskirtuoju komisijos nariu. Ponas Junkeris tą pasiūlymą pateikė ir jūs sutikote. Jisai, ponas Junkeris, bando restruktūrizuoti visą komisiją. Ir man labai įdomu, koks realus komisijos uždavinys. Ir aišku, tam reikalingos konkrečios priemonės. Pavyzdžiui, užtikrinti Europos vaistų agentūros atitinkamą priežiūrą. Deja, ponas Junkeris šios agentūros priežiūrą perdavė komisarui, kuris yra atsakingas už pramonę. O aš tuo tarpu manau, kad kažin ar bus ginami pacientų interesai tikriausiai labiau bus atsižvelgiama į stambių farmacinių kampanijų interesus. Kokia būtų jūsų reakcija į tai? Nes jūs ginsite pagrindinių farmacijos kompanijų interesus? Mano praktika, diskutuojant dėl generinių vaistų kainų, patentinių vaistų kainų, matant kainodaros didžiulės problemas ES ir didžiulius neligumus, mano praktika susiduriant su stambiom e, tiekimo kompanijom yra labai aiški taip. Šiuo požiūriu turime labai aiškiai diskutuoti, keisti taisyklės ir raginti šalis narės padaryti kainodaros sistemas skaidresnę. Diskutuoti su industrija taip pat, nes kaštai kuriais spaudžiami šalių narių biudžetai, yra didžiuliai. Ir, ir nematyti tų problemų gali tik aklas. Akivaizdu ir tai, kad e, diskusijos dėl įtakų turėtų būti atvertos skaidrumui. Man, komisijoje man visiškai suprantama, kad mes turėsim dirbti kolegialiai ir EMA struktūroje mūsų e, generalinio direktorato atstovai yra, o be to yra visiškai viešai pasakyta, kad mes su, e, su ponia Bienkovska e, priimsim sprendimą kartu. Tik tai su, su bendru dviejų, dviejų komisaro parašu gali eiti sprendimas į priekį. Tai šiuo atveju pigių vaistų E, būtinybė europiečiam ir prieiga prie vaistų, ir prie inovatyvių vaistų prieiga iš tiesų bus labai karštų ginčių objektas. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, tai yra sveikatos sistemų tvarumo, žmonių prieinamumo prie paslaugų ir žmonių gyvenimo kokybės klausimas. Ir čia manau, kad mes su ponia Benkovska rasim kompromisus. Grazie, adesso la parola alla kolega. Ačiū. Pone Bėdė. Sveikatos neligybės mažinimas ES, kaip žinote, yra svarbiausias prioritetas, kalbant apie Europos visuomenės sveikatos strategiją. Ir tai puikiai atsispindi socialinių investicijų pakete ir trečiojoje programoje, kur kalbama apie ES veiksmus sveikatos priežiūros srityje iki 20 metų, už ką jūs būsite atsakingas. Kalbant apie sveikatos strategijas nacionalinėse valstybėse kalbama ir apie sveikatos apsaugą, taip pat e, gerinti sveikatingumą visuomenėje. Kal, žiūrint į ES, sveikatos rodikliai rodo, kad yra didžiulių skirtumų ir neligybių e, tarp piliečių. Matome, kad yra didžiulių skirtumų tarp e, gimdyvių mirties, e, mirčių atvejų, taip pat e, užkrečiamų lygų skaičiai ir taip pat e, prieiga prie akušerijos paslaugų. Taigi ateities ES sveikatos strategijoje turi atsispindėti tie dalykai ir taip pat įgyvenimas turi būti suprastintas. Ar jūs e, esate pasiryžęs žmogaus e, teisės įtraukti į e, reprodukcinės sveikatos programą ir lytinės sveikatos programą, kad mažėtų neligybė ES šioje srityje? Manau, kad šios sudėties Europos komisijoje yra labai akcentuotas pirmojo Europos komisijos pirmininko pavaduotojo, pirmojo viceprezidento portfelis, kuriame pasakyta, kad yra atsakingas už pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimo dalykus. Ir šiuo atveju jau man, kaip komisarą atsakingam už sveikatą ir maisto saugą, bus labai svarbu diskutuoti tais klausimais su e, pirmojo vicepirmininku, kadangi tai iš tiesų bendri reikalai. E, e, žmogaus teisų gerbimas, apsauga, taip pat pacientų teisų e, e, apsauga yra numeris vienas. Mes turim galvoti, mano praktikoje, mes turėjom galimybės įtraukti pacientus į E, svarstymą ligoninių teikiamų paslaugų, į svarstymą e, e, eilių ir taip toliau. Nežinau, kitose šalyse taip pat diskutuojama, kaip įgalinti pacientą, kad jis būtų aktyvus partneris. Nes jeigu pacientą matom centre, tai jis turi būti taip pat įgalintas, kad jis galėtų dalyvauti, pareikšti ir, ir įtakoti. Tai aš manau, kad tam kontekste, kalbant apie, apie tai, ką jūs minėjote, apie socialinės determinacijas, šiuo atveju norėčiau pasidžiaugti Pasaulio sveikatos organizacijos e, surinkta Ma Maiklo Marmonto studija. Ji, manau, kad reikalinga visiems ant stalų, kur tiek yra atskleista socialinių determinacijų padėtis ES valstybės. Tai jeigu mus per penkis metus rastumėm kompleksinės priemonės mažinti šitą, aš manau, kad europiečiai po penkių metų tikrai patikėtų, kad Europa grįžo arčiau prie jų. Grazie, adesso la parola alla collega Boylan. Ačiū dabar, ponia Boylan. As a doctor, I'm sure... Ačiū, pirmininkė, kaip e, gydytojas e, paskirtasis komisaras, aišku, supranta, kokia svarbi yra ta, kad, kaip svarbu, kad politika būtų paremta moksliniais, mokslinė informacija ir Europos maisto saugos agentūra yra labai svarbi užtikrinant maisto saugą visoje maisto grandinėje. Čia sprendžiami tokie svarbus klausimai, kaip, e, kaip ir šįryt girdėjome, GMO, klonavimas, pesticidai, maisto papildai. Ir aišku, ir labai svarbu, vaid, svarbus vaidmuo šios agentūros, bet piliečių pasitikėjimas pasitikėjimas e, žlunga dėl to, kad yra interesų konflikto ir pagal euro barometrą um, 40, 21 procentas iš tikrųjų nepasitikė EFSA. Gal jūs galėtumėt pateikti e, pavyzdžių, kaip jūs ketinate stiprinti tą nepriklausomumą Europos maisto saugos struktūrose? Kasdienybės praktikoje susidūriau su labai rimta problema. Vaikų vakcinavimas, vakcinų gamyba, studijos apie vakcinas ir dalies visuomenės nepasitikėjimas studijomis, kadangi manoma, kad farmacijos kampanijos finansuoja ir studijos yra šališkos. Tai yra dramatiška problema. Mes turim šiuo atveju užtikrinti visišką skaidrumą. Mes turime viešų ir privačių interesų deklaracijas, mes tu, nebejotinai galėtų būti turto ir pajamų deklaracijų principai, nebejotinai reikėtų atverti taisyklės, kad būtų iš šiuo atveju Europos maisto saugos agentūros pasakyta, kodėl vieni straipsniai atmetami, kodėl ne, kokie kriterijai turi būti, kad būtų iš tikrųjų vertinama ir kad pasirinktieji vertimo principai būtų suprantami visiems. Nes sugriaut pasitikėjimą yra neišpasakytai lengva. Atstatyti yra keliasdešimt kartų sunkiau. Bet mes turime tuomet galvoti apie visą, visą kompleksą priemonių, kurias, kurias galėtumėm pasiūlyti. Kaip, kaip minėjau, svarbiausia, kad, kad atrenkant sprendimus ir, ir, ir, ir vertinant mokslinius straipsnius būtų iš tikrųjų paskelbti kriterijai, kurie būtų žinomi nevyriausybinėm organizacijom, visuomeniai, parlamentui, nes mes turim kurti europinių institucijų pasitikėjimą, kitaip mes negalėsim judėti, ar tai būtų maisto saugos krizė, ar būtų, ar būtų kiti dalykai, bet nepasitikėjimo mokslo banga šiandien yra daugelis ryčių, vakcinacijose patikėkit, tai, tai net negali patikėti, nors pasaulio sveikatos organizacija turi nepriklausomą instrumentą vertinant e, tyrimus, bet vis tiek daliai žmonių tai, tai neįtikina. Aš suprantu, kokią sunkę problemą mes keliam. Taip aš dėsiu pastangas iš tiesų, kad skaidrumo procesai būtų kiek įmanoma pakelti a, ant mūsų darbų stalų. Grazie, adesso la parola alla collega Auken. Ačiū, dabar kolegė Auken. Ačiū. Man patiko jūsų atsakymas dėl farmacijos pramonės, bet turiu pasakyti, kad visi koordinatoriai labai nerimauja. Kaip jūs galite įsivaizduoti, kaip galima užtikrinti kontrolę ar bent kokią įtaką padaryti, jeigu čia nėra stiprinama ta sistema? Ir aš noriu jūsų dabar pastirauti dėl endokrinę sistemą e, trikdančių medžiagų, endokrinių disruptorių. Jie tikrai veikia per ilgą laiką, taigi reikia efektyvių priemonių šioje šioje srityje dėl endokrininių disruptorių ir mm, veik, aplinkos veiksmų programoje yra jums suteiktas aiškus mandatas šiai sričiai ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite man pažadėti, kad to mandato laikysitės. Taigi noriu paklausti, ar jūs dirbsite, kad būtų tiklai, tikrai mokslo tyrimais ir inform, mokslinė informacija paremta, paremtas visas tyrimas dėl endokrinių disruptorių. Ar priešingai jūs dėl baimės kažkokios, jūs tik tai politiškai žiūrėsite į tos klausimus ir tik tai sieksite, kiek galima sumažinti poveikį verslui? Pradėsiu nuo atsakymo apie baimę. Man teko matyti KGB grėsmę tarybinės sistemos grėsmę, teko būti uždarytam. Nėra ten baimės. Reikia nebijoti. Man teko baigti mediciną ir šitoj vietoj yra priesakas priimum Nilnocerę. Pirmiausiai nepakenk. Jis yra man būtinas. Aš negalėčiau tuomet keisti, o endokrininiai disruptoriai be galo jautris rytis ir čia iš ties turiu dešimt kartų pasvert ir po to žiūrėti. Todėl iš ties tai, kad dabar Europos Sąjunga pirmiam, viena pirmoji be kitko pasaulyje imasi nustatyti e, kriterijus. Dabar mes tarpinius kriterijus turim bet reikia būtinai galvoti, kaip paskatinti, kad iš tiesų šitą kompleksinį klausimą e, pasvert moksliškai ir kad tie kriterijai tikrai atsirastų. Aš pažadu, ant kiek jautrys rytis, nes čia mediciniškai galvojant mes turime ypatingai būti jautrus, nes čia gali būti pasiekmių kelioms kartoms į priekį. Čia, kaip sakyti, sritis, kurioje turi būti ypatingai e, atkaklus ir moksliškai paremtais principais vis tik rasti objektyvių kriterijų e, sąrašą. Dabar tarpinė yra. Aš stengsiuosi stimuliuoti kuo greičiau tos procesus. Grazie, e adesso la parola. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Pedičinį. Mr. Andriukaitis. Pone Andriukaitį. Aš esu čia. Gerbiamas kandidatė, man patiko jūsų pozicija dėl korupcijos sveikatos sektoriuje ir aš žinau, kad yra nemažai valstybių narių Europos Sąjungoje e, dažnai e, E, dažnai matome, kaip ligoninės ir svarbiose medicinos įstaigose dirba politiškai patikimi žmonės, o ne e, profesionalai. Ir tai turi įtakos ligonių būkliai, vaistų kainoms, gydimo kaštams ir dažnai viskas peržengia visas įmanomas proporcijas dėl farmacijos įmonių įtakos. E, ką jūs galvojate daryti, kad būtų sukurtos vienodos vaistų kainos visose ES valstybėse narėse? Ir ką darysite, kad kovotumėt su korupcija ir politinė įtaka sveikatos sektoriuje? Patirtis, į kurią tenka atsiremti, šitoj srityje Aišku, ji gali būti pavyzdžių, bet ji gimsta nacionalinės valstybės kompetencijos kontekste. Mums pavyko įdėkti viešų ir privačių interesų deklaravimą visose sveikatos apsaugos sistemos grandise. Taip pat pavyko paruošti ir įdėkti kompleksinę būtent sveikatos apsaugai nukreiptą antikorupcinių priemonių programą. Kaip žinot, korupcijai vieno vaisto nėra. Čia yra labai daug instrumentų, kurias reikia įdėkti. Aš manau, kad tai ypatingai sąlygoja ir santykius dėl e, viešųjų pirkimų, kurie vykdami farmacijoje, kurie vykdami medikų, medicinos prietaisuose ir kur iš ties o, mm, etikos kodeksai, vieši ir privatus interesų deklaravimai, turto ir, ir pajamų deklaravimai, ypač atsakingų pareigūnų ir viešųjų ir konkursų įvedimas į pareigas e, ligoninėse, konkursų įvedimas, kad būtų iš tiesų kas penki metai konkursai vieši, kad nebūtų politinės priklausomybės. Šitie instrumentai yra, bet šiuo atveju reikia įgalinti, paskatinti nacionalinės valstybės, kadangi tai yra jų kompetencijos rankose, e, paskatinti tą daryti ir keistis gerąją praktiką. Aš esu pasirengęs tokios gerosios praktikos pavyzdžius stimuliuoti ir, ir išties kelti tos klausimus. Dėl e, diskusijų apie viešųjų pirkimų e, principo dėgymą Europinių mastų yra geras žingsnis, kada e, dalis valstybių pasirašė jau susitarimą, kad jos gali e, e pooling and sharing susidedant finansus, organizuoti bendrą pirkimą vakcinams. Ir šiuo atveju, aišku, veikia masto ekonomija, galima laimėti. Aš manau, kad tai žingsniais judėsime prie. Ačiū. Toliau žodis e, poniai Dornano gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, laisvosios priekybos mainų, transatlantinė sutartis greičiausiai ES sukurs e, dar vieną kliūtį, e, kuri, tiesą sakant, e, sumažins susidomėjimą amerikiečių rinką. Ir čia kalbame ne tik apie priekybos klausimus, iš esmės tai yra sveikatos ir maisto klausimas. Jau dabar jau daug metų stambios amerikiečių bendrovės bando dominuoti Europos ūkiuose, Europos žemės ūkio rinkoje išduodamos patentus genetiškai modifikuotiems produktams. O mes atsisakome tai padaryti, nes e, tai netitinka mūsų standartų, mūsų standartų keliamų maistui ir atsekamumui. Ar Europos Sąjunga leis e, sutrypti savo ūkininkus ir standartus ir sušvelnins e, standartus, kad patenkintų dėrybininkų dėl laisvos prekybos sutarties interesus. Uh, Ar e, mes galime apsaugoti savo produktus nuo amerikietiškos pramonės, kuri nėra tokia atsargi? Atsakydamas į klausimus anksčiau, aš jau išreiškiau labai aiškę savo poziciją tiek kaip profesionalo, tiek kaip e, politiko, tiek kaip ir atsakingo už maistas ir, ir, ir, ir sveikatą ir maisto saugą. Mano atsakymas - ne, mūsų standartų mažinimai, menkinimai arba ignoravimai. Ne, tai negali būti. Juk ES standartai sukūrė įdomų kitą mechanizmą. Juk mūsų industrija, ar smulkus, ar vidutinė, stambi industrija, agroindustrija, prisit, į, įpratusi į patenkinti tuos standartus, šiandien yra lyderių, mes juk vienas iš didžiausių eksportuotojų žemės ūkio produkcijos. Kodėl? Todėl, kad mūsų standartai yra tiek saugus, kad jie be, be kliučių praeina į, į tų valstybių rinkas. Tai yra milžiniškas pavyzdys. Tai kaip galima šitą pažangą aukoti ten, kur, kur yra, kaip sakyti, prastesnės e, interpretacijos. Todėl aš dar kartą sakau, ne. Ir šiuo atveju principinė pozicija yra išsakyta. Ir nematau galimybių čia netgi diskutuoti, nes čia nėra kompromisų sfera. Grazie. Adesso la parola al collega Mikolasik. Ačiū. Ponas Mikolašik. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtasis komisijos nariai, daktarę Andriukaitį. Žmogaus embrioninės e, kamienės lastelės tyrimai šioje srityje nedavė jokių terapinių sprendimų, nėra terapiškai naudojama jau daugelį metų. Nors yra teisiškų, etinių e, kontroversijų, vis tiek ES ir toliau finansuoja projektus, kur yra naudojamos embrioninės kamienės lastelės. Taip pat daug, beveik 2 milijonai ES piliečių pareikalavo, kad būtų draudžiami tokie moksliniai tyrimai, ėmėsi iniciatyvos, ta iniciatyva, tą iniciatyvą pridarėme ir mes, ir komisija visiškai ignoravo tą iniciatyvą. Kokia yra jūsų asmeninė, profesinė nuomonė apie šį klausimą? Ar jūs užsakysite nepriklausomą ataskaitą apie neteisingus pažadus, kalbant apie potencialų gydimą, naudojant kamieninės lasteles. Ir galiausiai, ar jūs ketinate sustiprinti suaugusiųjų kamienių lastelių projektą, kai matome, kad, kad sėkmingai terapiniais tikslais būtų galima tai panaudoti. Ačiū. Dėkoju už profesionalų klausimą mus sieja ta pati profesija, kiek aš suprantu. Ir jeigu atsižvelgti į Franso Kolinzo studiją apie, apie DNR iššifravimą ir sritis, kuriuose galima iš tiesų siekti mokslinės pažangos gydimo tikslais. Pabrėžiu, gydimo tikslais. Tai etinės dilemos ten apibrieštas labai aiškiai. Aš manau, kad, kad mes turime būti ypatingai, ypatingai jautrus etiniai problematikai. Antras dalykas tiesa ta, kad, kad e, kamieninių lastelių panaudojimo gydymo tikslais šioje dienoje, bent tose šalyse, kurias aš žinau, iš ties yra sakyt, labai įvairių interpretacijų ir žmonės skaito literatūrą ir, ir važiuoja ir į trečiasias valstybės ir taip toliau. Deja, tokių gydimo metodikų, kurias būtų, kurias būtų galima įvertinti iš, iš e, e, mokslinės metodikos vertinimo kriterijų pusės, jų nėra. Ir šiuo atveju tikrai reikia keltą klausimą, jeigu yra keliamas e, užduotis gydimui, tai turi būti sukurta įvertinimo metodika pirmiausia. E, Health Technology Assessment e, Lietuvoje mes tik pradėjom pirmus žingsnius, čia žinoma asmeninė patirtis. Tačiau šio, šio tyrimai yra labai sudėtingi ir reikalingos metodikos platesnės. Tai tam kontekste gydimo iš tiesų pritariu, kad reikėtų, reikėtų kaip sakyti, žvalgyti. Bet mokslinių tyrimų portfelį aš galėsiu diskutuoti su savo kolegomis, e, kurie mokslinio tyrimo e, kontekste e, taip pat turėtų svarstyti šitas problemas. Aš manau, kad, kad apvalus tavas bus labai, labai aktualus šitam temam. Grazie, adesso la parola al viceprezidente Pots. Ačiū. Vicepirmininkas ponas Pots. Ačiū, pirmininkė, daktarė Andriukaitė. Štai aš esu salės priekyje ant podiumo už jūsų. Jūs minėjote ebolos epidemiją savo įžanginėje kalboje, tačiau mes susidurėme su vėžio epidemija Europos Sąjungoje. Įsivaizduokime kokio masto yra ta problema. 150 tūkstančių žmonių miršta kas metus dėl tiesiosios žarnos e, vėžio. Taip pat e, matome, kad mirtingumas yra ir dėl kasos vėžio, ir kitų vėžio rūšių. Tai yra didžiuliai įspėjimo signalai. Komisija labai aktyvi šioje srityje, tačiau panašu, kad to nepakanka. Taigi, kiek vėžys bus jų, vienas iš jūsų prioritetų. Ir jeigu taip, tai ką konkrečiai ketinate siūlyti šioje srityje? Ačiū. E, dėkoju. Jūs palėtėt labai skaudžią temą. Ne tik vėžys, bet aplamai visos kardiovaskulinės lygos, onkologinės lygos, sakyti, endokrininės lygos. 85 procentai chroninių lygų paveikia senėjančią Europos populaciją ir didžiulių svorių užgula, užgula mūsų visų valstybės, mūsų visų šalių narių gyvenimus. Jeigu mes e, pamėgintumėm skaičiuoti ekonominiais kaštais, tai iš tiesų pamatytumėm, kokia yra didžiulė problema chroninės lygos o tuo tarpu moksliškai jų galima išvengti. Visiškai aišku, kad ankstyvas skriningas, ankstyva profilaktika, ankstyva prevencija, ypač vėžio atžvilgių, yra absoliučiai tas kelias, kurio reikia eiti. Pamėginkim pasižiūrėti, kiek mūsų žmonių gali dabar pasinaudoti atstoržarnės vėžio profilaktinę programą, kiek jų žino, kiek jie, kaip sakyti, informuoti. Teko pamėginti diskutuoti su, su e, elektroninių technologijų specialistais, kad pavyzdžiui e, prevencijos programas kleisti per mobilųjį telefoną, kad būtų galima, e, sakyti, padaryti prieinamą, duoti žinę mūsų žmogui, kad taip, tu gali pasitikrinti. Yra tie ir tie centrai. Tu, tu su, painformuoti, reikia būtinai eiti priekį. Be šitų instrumentų labai sunku profilaktiką padaryti labiau apimančią. O be profilaktikos spręsti vėžio klausimus yra, yra labai sudėtinga. Tuomet mes spręsim pasiekmes. Tuomet mes gydysim komplikacijas. O tuo tarpu įgalinti europiečius naudotis ir elektroninės žiniasklaidos būdais, ir elektroninės sveikatos instrumentais, mobiliosios, e, mobiliom technologijom, įgalinti suteikti informaciją yra labai svaru. Aš kartai žiūriu Euronews ir matau, kad ten e, rodo e, orus Europoje, bet ten nerodo kodėl tuo metu, kokia yra Saulės aktyvumas, nes tai labai svarbu kraujagyslėms sergantiems žmonėms. Commissioner, the time is closed. Adesso la parola al collega. Atsiprašau, komentare laikas baigėsi dabar, kolega Demesmeker. Dank u wel, <clears throat> meneer de kandidaat commissaris. Ačiū. Paskirtasis kandidatai komisarus mano partijai labai svarbu, kad ES dirbtų su valstybėmis narėmis ir garantuotų e, aukštos kokybės prieinamą mokslų paremtą sveikatos priežiūrą. Todėl noriu užduoti keltą klausimų. Gairės dėl mokslo įrodymais patirtos praktikos yra labai svarbios. Man atrodo, kad tokias gairias reikia taikyti. E, kai kas galvoja apie papildomą alternatyvę mediciną, kai kas to neremia. Koks būtų jūsų požiūris? Ir dėl to dviejopo požiūrio sutiktumėt, kad būtų galima pripažinti ar nepripažinti tokią mediciną, bet kad tai turėtų daryti valstybių narių sveikatos priežios tarnybos. Ir dabar dėl atsakomybės už vaistus, farmacijos produktus perkelimas iš sveikatos generalinio sektoriaus e, e, generalinio direktorato į e, vidaus rinkos direktoratą. Kaip Jūs galvojate, kokį poveikį tai turės? Atsakant į antrąjį klausimą, galiu užtikrinti, kad vienintelis teisingas principas sveikata visose politikose. Reiškia, komisarė Benkovska, komisaras Andriukaitis, komisaras Mimica, komisaras e, e, e, vystimui ir taip toliau, mes turėsime visi matyti savo srityse sveikatos aspektą ir, ir suaktualinti. Taigi šiuo atveju dėl, dėl agentūros Sprendimas bus bendras ir tai yra bendra pozicija kolegiali ir aš pasiryžęs tą įgyvendinti. Kalbant apie jūsų paliestą temą dėl alternatyvios arba medicinos įteisinimo, suprantama, tai yra nacionalinių šalių kompetencija. Ir tenka pasakyti, kad e, šalis narės žengia žingsnius. Šalis, kurią aš geriausiai žinau, pamėgino suburti darbo grupę ir parengti statymo projektą dėl alternatyvių e, gydimo būdų įteisinimo, nes čia yra ir atsakomybės už žmogaus sveikato problemos, ir finansavimo problemos, ir, kaip sakyti, patikimumo problemos. Taip kad tie žingsniai žengiami. Iš ties galima būtų keistis gerąją praktiką ir pasiūlyti e, galimybės iš tiesų to, tos klausimus vienaip ar kitaip reglamentuoti. Taip pat aš manau, kad tai bus diskusija su nacionalinėmis vyriausybėmis viena iš, iš galimybių pasiūlyti gerąją praktiką ir keistis, keistis pavyzdžiais. Grazie, ora la parola alla collega Meis. Ačiū, dabar žodis kolegė Meisner. <laughs> Pane Drukaitė, aš čia. Aš noriu paklausti dėl specifinio klausimų siejimų su uh, translyčiais asmenimis. Ar jūs galvojate, komisarė, kad uh, tokie asmenys turi pripažįstami kaip uh, psichiškai sergantis, ar reikia galvoti, kad vis tik tai sveikatos priežiūra turi būti užtikrinta visiems, kuriems reikia tokios pagalbos? Kaip jūs galvojate, kad iš tikrųjų sveikatos priežiūra, uh, priežiūra būtų teikiama ir tai būtų atsitikta? atsižvelgiama jūsų politikoje? Dėkoju. Tai klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Ir man labai svarbu pasakyti, kad pirmasis pagrindinių žmogaus teisų hartijos straipsnis labai gražiai skamba. Žmogaus orumas neliečiamas, Ir į jį privaloma atsižvelgti. Ne bet kaip pasakyta, must be. Tai šiuo atveju visiškai akivaizdu, kad e, jokios diskriminacijos būti negali. Ir visiškai akivaizdu, kad sveikatos apsaugoje, paslaugų teikimas turi būti būtinai grindžiamas žmogaus teisų prioritetu. Šiuo atveju nėra, nėra, nėra kito pagrindo. Ir Hipokrato priesaika ir, ir, ir kitos priesaikos, kurias vieni ir kiti pagal pasaulyje žiūrą gerbė, jos taip pat įgalina tą patį. Tai mano atsakymas šiuo atveju akivaizdus, kad e, suprantama, šalis narės atsakingos už savo nacionalinės sveikatos sistemas nebejotinai turi pilnai gyventinti žmogaus teisų reikalavimus. Grazie. Adesso la parola alla collega Lydia Sentra Rodriguez. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Rodrygės. Ačiū. Pirmininkė, kalbu portugalų kalba. Dėl trojkos pietų Europos e, valstybių, skaitant ir Galiciją, žmonės e, nebeturi visuotinės teisės e, naudoti sveikatos paslaugomis ir gauti vaistų. Sveikatos sektoriaus privatizacija tapo realybę. Ką ketinate daryti, kad padėtis pasikeistų? Kitas klausimas. Ar ketinate ką nors daryti, kad būtų uždraustas cenidas? Nes e, jis turi daug rimtų padarinių. Tiesą pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą dėl cienidų, tai man, <clears throat> davanokit, nelabai supratau konteksto. E, bet, e, bet kalbant apie pirmąją klausimo dalį dėl viešųjų paslaugų privatizavimo, kalbant apie tai, kad iš tiesų šalyse narėse karpimas, austerity vis tik tai buvo mechaniškas. Ir visiškai nebuvo atsižvelgta, kad negalima karpyti biudžetų, greunant žmonių prieinamumą prie sveikatos apsaugos. Ar tai bus pirminė sveikatos priežiūra, ar antrinė, ar tretinė. E, tai yra, ne, tai, tai yra skaudžios pasiekmes. Štai kodėl Iš ties, kalbant apie sveikatos sistemų atsparumą, efektyvumą ir galimybės per Europos semestro instrumentą rašyti patarimus narių, šalims narėms specifinės rekomendacijas, nebejotinai pirmiausia reikia patvirtinti sistemų metodikos vertinimą, kad jis būtų visiems suprantamas, kad būtų galima sakyti taip, pagal šitas metodikas galima vertinti visas 28 e, šalis narės ir jų sistemas, kad tai būtų palyginama, taip iš ties. Bet akivaizdu, kad jeigu mes kalbame apie universal health coverage, tai tai turi būti centre. E, turi būti visiškai aiškiai pasakyta, kad tada atkreipim dėmesį į technologijų naudojimą, elektroninės veikatos, į, į valdymo problemas, į optimizavimą, tad į nu, nukreipimą į pirminę sveikatos priežiūros grandį, į šeimos gydytojų, į e, e, slaugytojų grandį, kur galima komandiniu būdu sprendimą, šie klausimai turi būti ant darbo stalo. Grazie, adesso la parola al eh, Ačiū. Toliau žodis e, ponui Žavor. Pone Andriukaitį, aš esu čia. Paprastai man patinka į akis žiūrėti žmogui. Norėčiau sugrįžti prie genetiškai modifikuoto organizmo. Ir pagal naują pasiūlytą teisės aktų e, tarša per sienas e, tams vis didesnė e, problema prie mūsų naują dokumentą. Ar jūs sutinkate su Europos parlamento reikalavimu E, imtis e, privalomų e, tarp valstybinės taršos priemonių. Visos parlamentai reikalauja griežtų priemonių dėl atsakomybės, teršėjas turi mokėti už padarytą žalą ir valstybės, kuriuose nėra GMO, turi išlaikyti tokį valstybės be GMO statusą, net jeigu aplink ją yra daug valstybių kaiminių, kurios tuos GMO organizmus turi. Ačiū. Iš ties e, visiškai akivaizdu, kad jeigu viena šalis leidžia auginti genetiškai modifikuotus produktus, o kitoje e, ir auginami jie pasienyje per 30-40 km, tai, kaip sakyti, sėklos gali um, patekti į kitą valstybę ir keisti ten, reiškia, augalų sudėti. Nėra abejonės, tai yra veislių degradavimo ir labai sudėtingi klausimai. Vadinasi, E, turim visi aptarti, kokios, kokie teisiniai reguliavimo principai turi būti, kad kalbėtis apie, apie tai, kiek galima apsaugoti vieną, valstybę, vieną valstybę ir kitą, kiek kaip galima, e, e, kokios taisyklės įvesti, kad būtų iš tiesų tas cross-border cooperation šioje vietoje tarp valstybių narių priimtinas. Jeigu mes turim cross-border direktyvą dėl sveikatos apsaugos, Tai neabejotinai klausimas iškyla, tik aklas gali nematyti, kad, kad, kad čia yra e, rimta problema. Aš dabar negalėčiau jums pasakyti, duoti pažadą, koks čia būtų privalomas ar neprivalomas, bet aš galiu duoti tikrą pažadą, kad aš diskutuosiu su jumis visais, nes, nes man pačiam dar nėra čia aiškus tie teisiniai visi mechanizmai. Principė, kad turi būti absoliučiai aiškoma, aiški, gerbiama šalių narių pozicija ir šalis narės kaiminės turi akivaizdžiai tartis, tas principas visiškai akivaizdus. Kokie mechanizmai, ieškokim kartu, aš šiuo atveju esu atviras bet kuriems pasiūlymams, jos galima visus e, peržiūrėti. Grazie, adesso la parola alla Ačiū. Renata Somer, kita kalbėtoja. Ačiū, pirmininkė. Pone Andriukaitė, Samko generalinis direktoratas, aš tai čia sėdžiu. Samko generalinis direktoratas buvo labai e, paternalistiškas, e, protekcionistiškas, bandė apsaugoti vartotojus nuo pačių savęs. Ir ne tik kalbant apie alkoholį ir tabaką, bet kalbant ir apie maistą. Ir maistinių medžiagų aprašai ir tas reglamentas, kai yra draudžiama tai e, reklamuoti, jeigu komisija mano, kad tas produktas nėra sveikas. Problema yra ta, kad yra moksliniai įrodymai apie maistinės medžiagas. Aišku, reikia kalbėti apie tai, kiek per dieną yra suvartojama to produkto, yra jo mitybinė vertė, yra informavimo direktyva. Ar jūs e, ketinate atsimti maistinių aprašų e, reglamentą. Jau aštuonis metus jisai e, kažkur tai dulėja ir techniškai nėra įmanoma to padaryti. Ir šiame kontekste, kas mums yra labai svarbu, kaip jūs apibrėžtumėte informuotą į vartotoją. Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau kaip dalinti pažadus, tai būtų labai neatsakingas kelias. Geriau daryti mažiau, bet daryti geriau. Do less, but do better. Mano situacija iš tiesų turbūt, žinant, kad aš startuoju tokioj sudėtingoje, tokių, kaip sakyti, kompleksinių ir prieštaringų temų situacijoje, aš turėčiau būti uh, labai atsakingas ir pasakyti taip, iš ties maisto mm, e, ženklinimo problemos, jos kompleksinės. Kalbant apie cukrų, druską, e, nesočiusius riebesis rūkštis, kalbant apie kalorijų ženklinimą, šties, kalbant apie dietas, jos yra labai įvairios. Ir, ir suprantama, jeigu ateina pas uh, pas gydytoją ir jeigu jis dirba su tam tikrom dietomis, gali pasakyti, kad reikia laikytis to ir to ir tada, e, tada jau pacientas ir vartotojas jis turi pasirinkti, o, o kaip jam žinot, kokia maisto produkte ko yra. Klausimas kompleksinis. Aš tolimas nuo minties, e, kad būtų galima sakyti, koks čia sprendimas yra pats geriausias. Diskutuokim, nuomonių yra labai daug. Ir neatsitiktinai sfera labai sudėtinga, todėl suprantama, kad vėluoja komisija. Čia labai kompleksinis klausimas. Ir aš manau, kad mano pozicijai e, pamėginti susigaudyti, kokie šie sprendimai yra geriausi, todėl aš galiu pažadėti, kad sugrįšiu prie šitos temos, nes vis tiek reikia išspręsti. Bet pasakyti, kaip dabar ją padaryti, būtų nerimtas pažadas. Grazie, adesso il viceprezidente. Ačiū. Vicepirmininkas ponas Parnie. Ačiū. Paskirtasis komisijos nary. Aš norėčiau sugrįžti prie genetiškai modifikuotų organizmų ir labiau pasigilinti į tą klausimą. Anksčiau, kai jūs atsakinėjote į Frederik Rys e, užduotą klausimą, jūs sakėte, kad e, jeigu būsite išrinktas e, ir lapkričio mėnesį, pradėsite domėti šiuo klausimu. Jūs taip pat minėjote, kad reikia gerbti ir subsidiarumo principą ir kalbėti su valstybėmis narėmis. Iš tiesų, čia e, Envi komitete yra nemažai parlamentarų, kurie dalyvauja per antrajame svarstymė ir mes manome, kad, Europos, e, kad tarybos bendroji pozicija turėtų pagerėti. Kitaip neįmanoma, ji turi būti sustiprinta. Taigi, ar jūs paremsite mus, e, bandant sustiprinti bendrąją tarybos poziciją? Jau buvo minėta, kad 19 valstybių narių pasisako prieš genetiškai modifikuotus organizmus, tačiau pastaraisiais metais buvo daromas spaudimas tam, kad būtų buvo įmamasi vengimo tokių priemonių. Gal galėtume aiškės gauti priežastis, e, kad dėl, dėl genetiškai modifikuotų organizmų e, draudimo, kad nebūtų e, užkrečiami, už, užkrečiamos kultūros iš kaimininių šalių ir kad būtų numatyta kokia tai kompensavimo procedūra tiems ūkininkams, kurie patyrė nuostolių dėl to. Ir taip pat reikia nepamiršti ir EPSA paminėtą riziką. Taigi mes tokios tikimės pozicijos iš jūsų. Ačiū. O prisipažinsiu, kad asmeniškai e, Man labai priimtina šita pozicija. Pirma, tai yra subsidiarumo klausimas. Tai yra šalių narių e, sakyt, nepriklausomybės ir subsidiarumo klausimas. Tai čia ypatingai tokių jautrių klausimų, kaip genetiškai modifikuoti organizmai. A, a, tai aš, a, aišku, kad dabar tas paketas dėl kultivavimo jau eina tą kryptimą. Ir teisingai šiuo atveju reikia tada sustiprinti galimis, kad šalis narės turėtų teisę pačios priimti sprendimus, o ne tai, kad kad atsirast mechanizmas, kur komisija vis tiek e, privalo, nors šalis narės nepatvirtina, privalo priimti sprendimą. Čia yra keista kolizija ir reikia kuo greičiau įspręsti. Ir šitam pasiūlyme jau antrajam skaitime matau, kad, kad einama tą kryptimą. Dėl jūsų paminėtų e, iškia, e, e, situacijų per sienas tarp valstybių narių. Aš galiu pasakyti, čia šiuo atveju man reikėtų kažkokio raporto, reikėtų, reikėtų analizės, aš dabar be analizės negalėčiau pasakyti, koks mechanizmas, gal jūsų keliami kompensavimo mechanizmai yra, yra teisingi. Aš tiesiog e, galiu pasakyti, kad taip, tai aš turiu pasidomėti ir, ir, ir ateiti pas jūsų su atsakymu. Ne, ir, bet visiškai akivaizdu, kad tai problema yra ap, ir, tiesiog egzistuoja, ji reali. E, ir dėl EFSOS e, nepriklausomumo ir, ir tyrimų metodikų aš jau minėjau, nenorėčiau kartotis, kad iš tiesų skaidrumo, užtikrinimo ir e, problemas turėsime būtinai laikyti kaip ypatingai aktualias. Grazie, adesso. Ačiū. James Nicholson. Uh, much, uh, Ačiū, paskirtasis komisarė. Šiandien mes uh, Esame jau trečiame etape dėrybų tarp ES ir JAF dėl sutarties. Ir svarbiausia yra maisto standartų suvienodinimas. Tai yra labai svarbus klausimas žemės ūkiui. E, beveik kiekvienoje prekybos sutartyje tai yra labai svarbu. Dauguma mūsų ūkininkų laikosi aukščiausių maisto saugos standartų. Ir tokių standartų netitinka produkcija, kuri pagaminta už ES ribų žaliavų ir aišku, kad tai sėtina su atitinkama kaina. Taigi, jeigu jūs tapsite sveikatos ir maisto saugos komisaru, kaip jūs įvertinsite savo vaidmenį šioje srityje, kad maisto saugos standartai nebūtų mažinami, kad mūsų vietiniai ūkininkai ir gami, maisto gamintojai būtų apsaugoti ir dabar ir ateityje? Dėkoju už klausimą, į kurį aš manau, kad jau atsakiau, bet dar kartą pažadu ir pasižadu. Šiuo atveju jau pasižadu. Jokių būdų negalima mažinti ES maisto saugos standartų. Ne tik maisto saugos, vaistų, medicinos prietaisų ir taip toliau. Jokių būdų. Aš nematau jokios galimybės, kad būtų galima šiuo atveju eiti į kompromisą. Nes tai susijęs su kompleksu problemų nuo mūsų E, vartotojų sveikatos, nuo mūsų vaikų ateities kartų, nes mes atsakingi už mūsų vaikučius, kurie po 30 metų perims estafetą, ir taip pat mūsų agrarinio komplekso ir darbo vietų. Tai, tai čia yra, mūsų agrarinis sektorius yra ypatingai, kaip sakyti, galingas ir, ir, ir kūrė didelę pridedamą vertę Europos Sąjungoje. Ir šitoje vietoje maisto saugos standartai yra kertiniai. Tai manau, kad, kad e, komisijos pozicija tur, e, bus, bus visiškai aiški. Ne, jokių standartų, mūsų standartų mažinimo, atšaukimo ir peržiūrėjimo. Grazie, adesso la parola al collega Ačiū dabar e, kolega Vaitama. Ačiū pirmininkė komisarė. Dabar yra tokie jausmai e, Europoje dėl gamų, kurie labai neigiami e, žemės ūkio sektoriu. Aišku, kad inovacijos gali e, sumažinti augalų apsaugos lygį ir Niderlandų institutas yra, pavyzdžiui, atlikęs tyrimus dėl bulvių lygų ir Čia kalbama apie tai, kad chemikalus būtų galima sumažinti 50 procentų valstybėse narėse ir e, visa tai būtų galima vienoje rūšė visas, visus genus teisingai sudėlė, sudėlioti. Ir tai būt, tuomet būtų galima um, panaudoti tuomet ir um, ekologišką ūkininkavimo visą metodiką ir tai neturėtų būti laikoma genetiškai modifikuota genetišką modifikaciją. Viskas turi būti paremta moksliniais tyrimais. Ar komisaras sutinka, kad ES turi atviriau žiūrėti į naujų rūšių kūrimą, nes tai gali būti naudinga ir vartotojui, vartotojo sveikatai, ir aplinkos apsaugai. Ir ar komisaras uh, E, ketina, pavyzdžiui, štai tokias rūšis, e, e, tokius būdus, kai yra kultivuojamos, nu, kūriamos naujos rūšis, neįtraukti į, naują, į naujas taisyklės? Tiesą pasakius, neturiu pakankamai asmeniškai kompetencijos žvelgiant į genų inžineriją arba į galimybės kurti veislės naudojant kitas mokslinės technologijas. Akivaizdu, kad selekcija per 300 metų atrinko veislės. Juk, natural, juk selekcija tai taip pat atranka. Ir visų rušių. Šiandien turim puikiausias įvairiausias rūšis šuniukų. Bet jeigu pažiūrėtumėm 400 metų ar 500 metų atgal, taigi jie atrinkti selekcijos būdų. Vadinasi, gamtoje yra užkoduotas galimybės. Kiek tai galima įsiterpti dirbtiniu būdu, dovanokit, aš šiuo atveju nesu ekspertas. Ir akivaizdu, kad tuomet reikia turėti mokslinių tyrimų įvertinimo e, duomenų bazę. Aš manau, kad šiuo požiūriu e, visi, e, kaip sakyti, visi eksperimentai su gyvaja gamta, jie turi ir etinių, problemų, jie turi ir apsaugos ir skaičiavimo problemų. Todėl aš iš ties esu atviras naujom inovacijom, bet vis tik tai tos inovacijos turi praeiti iš tikrųjų deramą mokslinį pagrindimą prieš priimant vienokį ar kitokį sprendimą. Grazie. E adesso la parola alla collega. Ačiū. Toliau, ponė Forenca. Labai ačiū pirmininkė. Kalbant apie sveikatos apsaugą, turime galvoti ir apie darbuotojų apsaugą, ypač e, stambiose pramonės gamyklos ir fabrikose. E, turime galvoti apie tų darbuotojų ir pačių sveikatą ir žmonių esančių aplink juos sveikatą, jų artimųjų sveikatą. Italija yra viena iš didžiausių plieno gamyklų. Ir ten e, labai daug šokiruojančių faktų yra atsiskleidę miršta darbuotojai. 2012 metais Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Itanijos, Italijos valstybę, bet jos tikrai nepakanka. Aš norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvų jūs imsitės, kad užtikrintume, jog būtų deramai apsaugota aplinka, sveikata ir ar bus numatyta naujų nuobaudų, naujų pažeidimų procedūrų e, tais atvejais, kai kai darbuotojai yra nepakankamai apsaugomi gamyklose arba privačiose bendrovėse. Priečių sveikata turi būti apsaugota ir valstybės turi numatyti kompensaciją už tokias problemas. Iškeltas klausimas yra aktualus ne tik Italijai, bet ir daugeliu šalių. Tiesą pasakius, e, labai liūdna konstatuoti, kad darbo medicinos specialistų, kurie turi ypatingą užduoti nagrinėti e, žmonių darbo vietų įtaką, kenksmingumą, visus kitus dalykus e, jų sveikatai, daro medicinos specialistų trūkumas bent šalise, kurias aš žinau, yra didelis. Tuo pačiu yra labai sudėtinga pasakyti, kad kolektyvinėse sutartyse ar kolektyvinėse susitarimuose, kurie irgi turėtų įjungtis darbo vietos saugos ir darbo vietos sveikatos klausimus, taip pat E, sakyti, mechanizmai yra ne visur vienodai sprendžiami. Aš manau, kad socialinė hartija, kuri, kuri numato ir, ir, ir įteisinamas principus, ji iš tikrųjų turėtų būti pakelta aukščiau šalise narėse, kad būtų galima tikrai e, vertinti ir, ir, ir, ir turėti tvirtą pagrindą tiems klausimams, kuriuos jūs, jūs keliat. Suprantama, yra nacionalinių šalių kompetencija, yra, yra direktyvos, kurios yra pažeidžiamas, yra pažeidimų procedūros. Šiuo atveju aš sveikatos e, politikos atžvilgiu būsiu labai griežtas. Kitaip aš turėčiau negerbti savo profesinio išsilavinimo. Ir akivaizdu, kad tada galima būtų peržiūrėti tą tas, aš ne, su Italijos atveju dabar nesusipažinęs, man reikėtų domenų. Bet tai akivaizdu, kad bus, bus tema, tai ties kuria galima dirbti. Grazie, adesso... Ačiū. Dabar žodis poniai Lovin. Labai ačiū. Aš kalbėsiu švedų kalba. Čia sėdžiu. Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, e, kad abiotikų, antibiotikų rezistencija yra viena iš trijų didžiausių grėsmių žmonijai. Mes turim labai greitai reaguoti, jeigu norime ateityje išvengti E, rimtų problemų ir žmonių neatspirumo mirtims dėl tokių problemų. Europos komisija yra parengusi veiksmų planą 2011 metais dėl kovos su antibiotikų rezistencija, tačiau tas veiksmų planas nėra veiksmingas ir jais, jeigu nebus problema išrauta iš šaknų. Pasaulyje matom, kad vis daugiau antibiotikų e, yra e, duodama gyvūnams ir žmonėms. Kartais skirtingų valstybių narių labai skirtingi kiekiai antibiotikų yra naudojami naudojami. E, Italija ir e, Kipras naudoja e, žymiai, žymiai daugiau antibiotikų negu, pavyzdžiui, Švedija arba Danija. 90 procentų Danijos keulių turi rezistencinių bakterijų Ir jūs kaip komisijos narys, ką darysite, kad direktyva dėl e, gyvūnų e, auginimo būtų deramai gyventa visose valstybėse narėse, kad gyvūnų gerovė būtų geriau užtikrinta ir ar jūs pasirūpinsite, kad būtų parengta, nu, parengtas naujas reglamentas dėl gyvūnų gerovės. Aš e, žinau, kad rezoliucija parlamente yra rengiama. Uh, Kadangi klausimas iš dviejų dalių - antimikrobinis atsparumas ir gyvūnų gerovės klausimai, tai pradėčiau nuo antimikrobinio atsparumo, kuris apima abisritis. Ir tai, kad šiandien veterinarijoje naudojama daug antibiotikų, suprantama, yra regu, regu, taisyklės yra nustatyta, kad negalima naudoti antibiotikų profilaktikos tikslais, auginimo gyvulių tikslais, taip, tik lygų atveju, tik lygų atveju. Ir dar reikia ypatingai sekti, ypatingai sekti. Nes tik lygų atveju, jokio kito negali būti. Bet kai kalbame apie antibiotikų atsparumą ir, ir, ir skaičius, kaip minėjote, kad antibiotikus vartoja ir žmonės, taip iš tiesų, man pačiam teko praktiką sustiprinti antibiotikų e, kontrolės, vartojimo kontrolės sveikatos sistemoje. Pradedant nuo to, kad reikalinga užtikrinti prieš, kovoje prieš hospitalinę infekciją, kur yra dramatiški skaičiai, kiek ES miršta žmonių nuo šimtų. Keliasdešimt tūkstančių miršta per metus nuo hospitalinės infekcijos, kuri yra atspariai bet kokiem antibiotikam. Vadinasi, hygienos taisyklės, taisyklės, e, kurias reikia įdėkti kiekvienoje ligoninėje, yra ypatingos svarbos. Ir čia, vertinant e, sveikatos sistemų tvarumo reikalus, kaip sakyti, indikatorių reikalus, antibiotikų ansparumo e, veiksmų planų vertinimas taip pat turėtų būti atliekamas. Taip kad šitam kompleksiniam klausimui tiek veterinarijos, tiek gyvūnų, naudojimo gyvūnų klausimui, tiek žmonių, čia yra labai daug priemonių. Aš sutinku, tai, tai yra milžiniška problema. Patikėkit profesionaliai, aš ją žinau iki detalių. Ir, ir nenorėčiau per dvi minutės įsivelti. Kalbant apie gyvūnų gerovės, sakyti, rėminį dokumentą, šties Tai ypatingai aktuali tema, kurią tikrai reikia aptarti. Aš dabar nenorėčiau duoti lengvo pažado, kad štai bus tas padaryti, bet faktas, kad turime atsakyti į tą klausimą ir, ir, ir pateikti vienokį ir kitokį sprendimą. Grazie, adesso la parola al collega Balzo. Dėkoju. Ponas Balco. Pone Andriukaitė. sveikatos e, priežiūros e, politika ES yra susijusi su visa tiekimo grandinė, kalbant ir apie maisto saugos politiką. Tas paskaitina apie genetiškai modifikuotus organizmus. ES atitinkama direktyva turi būti grindžiama kuo? Vidaus rinkos aspektais pirmiausia, ar daugiau kalbant apie aplinkos apsaugą, kuris veiksnys yra svarbesnis, kuris yra prioritetas, nes tik vienas gali būti svarbesnis už kitą. Antras klausimas Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas e, štai ką pareiškė. Ne GM, GMO technikos naudojimas ir in, investicijos į e, tvarę žem, tvarų žemės ūkį, čia ES galėtų suvaidinti labai svarbų e, vaidmenį. Tas nepasakytina apie genetiškai modifikuotus organizmus, kuriai pusiai pritartumėte jūs. E, mano kolega ką tik tai išdėstė kitą poziciją. Tavanokit, galbūt aš ne visai supratau klausimo kontekstą, bet e, aš pamėginsiu atsakyti į, e, į šį klausimą, pirmiausiai kalbant apie tai, kuriai pusiai aš atstovauju. Iš ties Jeigu šiandien mes žiūrime į klimato kaitą, jeigu šiandien mes žiūrime į ekologinės pusiausviros e, įtampas, jeigu žiūrime tai, kad bio įvairovės degradacija yra didžiulė visam pasauliu. Jeigu žiūrime tom kontekstai žmogaus sveikatą, man teko dalyvauti pasaulio sveikatos organizacijos asamblėjoje, kur buvo klimato ir sveikato santykiai detaliai nagrinėjami ir ekologiniai santykiai detaliai nagrinami. Mes gyvenam dermėje. Tai dabar pasakykite, koks čia prioritetas gali būti svarbesnis mūsų egzistencija. Aš manau, kad visiškai akivaizdu, kad e, ekologinė pusiausvyrą yra fundamentas, be jo mes negalėsime egzistuoti. Ir e, visiškai akivaizdu, kad mes turime būti labai jautrus aplinkai, kurioje kurio dirbam ir, ir, ir kurioje gyvenam. Aišku, kad žemės ūkio prasme yra įvairių žemdirbystės formų, organinės žemdirbystės ir kitų, kurios nebejotinai turi rasti savo, savo vietą ir savo pozicijas. Ne, ne tik industrija, kuri naudoja biotehnologijas, trašas, taip toliau, net ir genetiškai modifikuotus produktus. E, turime labai aiškiai įvertinti viską. Man apvaizdu, kad, pavyzdžiui, ekologinių produktų tiekimas mokykloms visoje ES būtų labai didžiulis uždavinys. Ir, ir, ir, ir, ir tai iš ties būtų, būtų sveikintina. Tačiau nėra abejonės, kad tai yra ir šalių narių kompetencijos reikalai. Tai aš negalėčiau atsakyti, kokiogi aš čia esu pusėje. Grazie. Adesso la parola alla kolega Delai. Ačiū. Pone Delai. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtasis komisijos nary. Aš tai čia sėdžiu. Priešais jūs. Maisto švaistimas yra didžiulė problema Europos Sąjungoje. Kaip komisaras, kuris atsakingas už maistą, uh, ir maisto švaistimą, ką, maisto švaistimo srityje, ką jūs ketinate padaryti ir kaip jūs ketinate dirbti su Žemės ūkio komisaru e, šiuo klausimu, sprendžiant šią problemą. Ar esate pasirinkęs imtis europinių veiksmų, kad būtų galima su, surinkti tokį maistą iš galtinių vartotojų ir per, perskirstyti jį labdaros organizacijams, organizacijams ir panašiai. Taip pat tam tikros grūtinės kultūros, kurių negalime teikti į rinką, bet galime, gali būti laisvai vartojamos. Uh, kalbant apie endokrininius disruptorius, čia irgi yra didžiulė problema ir nemažai jau yra reglamentų, bet vis tiek dar čia šibitą galima tobulinti. Kaip komisaras atsakingas už maisto saugumą, ar jūs ketinate imtis veiksmų šioje srityje? Ačiū. Taip, dėl endokrininių dis disruptorių aš jau minėjau, kad būtina toliau kuo greičiau skatinti, kad vietoj tarpinių kriterijų turėtumėm jau pamatuotus galutinius kriterijus, kuriuos galėtumėm taikyti įvertinant endokrininių disruptorių galimą įtaką ir žalą sveikatai. Čia visiškai akivaizdu, tą, tą kreiptim reikia. Dėl maisto švaistimo aš specialiai pasižiūrėjau ant stalo, čia yra bonkutė vandens. Ir joje yra data parašyta, iki kol galioja. Na nu, čia dabar man keista, ar e, 17, čia 16 diena, ar 17 diena galima tą vandenį gerti ar ne? E, nu, mano nuomonė galima. E, tai vadinasi, nu, yra tam tikras sveikas protas, <laughs> kuris sakytų, kad, kad nu, negalima jos išmesti šitos bunkudės. Ir šiaip aš manau, kad yra labai daug produktų, kuriuose mes turime tikrai matyti aišku dalyką, kad mes turim reaguoti į tai, tai kad, kad kaip galima švaistyti šitai. Ir aš manau, kad, kad šiuo atveju tikrai yra maisto bankai, yra galimybė įtraukti nevyriausybinį sektorių, kalbėti su industrija, kalbėti su šalim narėm. Šiaip tai yra šimtai tūkstančių tonų per metus išmetama. Tai šito taisytis jokių būdų negalima. Kiek mes turim vargingų žmonių, tai aš manau, kad, kad mes dėsim visas pastangas, kad, kad tas problemas reikia, reikia kažkaip e, e, na, būtinai aktualizuoti spręsti. Grazie. Adesso la parola alla collega Wilmot. Thanks very much and welcome. Uh, Kolegė Vilmot. Praeitą gruodį komisija parengė pranešimą dėl kilmės ženklinimo um, mėsai perdirbtose produktuose. Um, tuomet buvo pasakyta, kad bus per brangu tai ženklinti, tačiau tai buvo pasakyta pasiremiant pramonės pareiškimais. O uh, Prancūzijoje atlikti vartotojų tyrimai parodė, kad um, maisto uh, kilmės ženklinimas, pavyzdžiui, bolonėzė uh, produktuose, te kainuotų vieną centą. Tai aišku, kad vartotojai nori pagristos informacijos, iš kur atkeliauja jų maistas, ypač atsižvelgus į arklienos skandalą prieš metus. Ar jūs galite pasakyti, kad iš tikrųjų bus e, teisės aktai dėl, e, kilmės, dėl maisto kilmės pertirptojose maisto produktuose? Taip pat dėl e, alkoholio, pavyzdžiui, maistinė vertė turi būti, manome, nurodyta, kad vartotojai žinotų, kiek, pavyzdžiui, alkoholio, suvart, alkoholio keliu suvartoja kalorijų. Ar jūs galvojate, kad alkoholiui turi būti taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir kitiem maisto e, gėrim, produktam ar gėrimam. Ir galiausiai dėl maistinių verčių aprašų. Tai buvo suderinta 2006 metais tarp parlamento ir tarybos. Ir mes vis dar laukiame tolesnės informacijos iš komisijos. Ačiū. Dėl, dėl maisto verčių aprašų Iš ties, e, kadangi tai toks kompleksinis klausimas, kuris susijęs su skirtingom dietom, su skirtingom tradicijom, su skirtingų šalių įpročiais, vienose šalyse yra suri duona, kitose šalyse yra, yra parmezano sūris, kitose šalyse yra, kaip sakyti, aštrus, e, stipriai rūkytas e, kumpis, kuris, kuriame yra per daug druskos taip pat. Tai akivaizdu, kad mes turim labai sudėtingą kompleksinę problemą. <clears throat> ir aš manau, dėl to komisija ir, ir, ir, ir, ir sudėtingai sprendžia šitas temas. Gali būti, kad, kad mes kartais, na, vis, vienaip ar kitaip kažkokį elementą išimam ir po to padarom problemą. Aš turėsiu įsigilinti. Kalbant apie alkoholio kalorijų ženklinimą, tiesą, suprant, tiesą sakant, man niekam nesuprantama, kodėl alkoholio pramonė yra padaryta išimtis. O alkoholėje, žiūrėkite, yra cukringumas, yra saulė, metai, e, ji parašo, kas naudinga, kad pirktų, parašo, bet kodėl kalorijų ne. O tuo tarpu kalorijų prasme, jeigu užge, a, nuvartojamas alkoholis prie jo dar ir užkandamas stipriai, tai tai labai pavojinga. Bet Manau, kad čia šitą problemą reikia diskutuoti. Ir e, e, e, minint mm, jūsų, daunokit, pirmąją, jeigu galima pakartoti pačią pirmąją dalį. It's the country of origin of meat kilmės nurodymas mėsos. Taip, iš ties aš žinau, kad e, ir čia pasirengiant klausimams teko e, susitikti su specialistais, teko peržiūrėti vartotojų, e, sakyti, duomenis. Taip yra iš tikrųjų didžiulis vartotojų poreikis žinoti mėsos, mėsos kilmę. Patikėkite, prie to klausimo reikia grįžti. Reikia žiūrėti, kokie ten kaštai, kas, kas čia moka, bet Bet į tą klausimą jis irgi reikia atsakyti. Grazie, adesso la parola alla collega Girling. Ačiū, kolega Girling. Thank you. Um, I'd, I'd like to... Ačiū, aš norėčiau sugrįžti prie endokrininių disruptorių. Neatsiprašau dėl to, kad grįžtu prie to klausimo, nes tai tikrai nepaprastai aktualus klausimas šiam komitetui, tai prioritetas. Ir, um, na, jūs pasakėte, kad įsipareigojate išanalizuoti kriterijus, bet norėčiau plačiau išgirsti ir konkrečiai noriu paklausti, rengiant tuos kriterijus, ar jūs galite patvirtinti, kad bus parengtas vienas bendras kriterijų paketas dėl to, kokie, kokios yra endokrinių disruptorių savybės aiškiai. Ar jūs galite patvirtinti, kad jeigu bus teisėjų kurtinių pasiūlymų, bus atsižvelgta informacija apie tai, kiek yra sąlyčio su tomis metais medžiagomis, kiek yra jų poveikio, e, kai eina kalba apie endokrininius disruptorius. E, susipažinęs su medžiaga, kuri yra susijusi su endokrininių disruptorių vertinimu, su, pa, pamačiau, kokia yra tai plati tema, nuo kosmetikos iki, iki gaminamų uh, E, kaip sakyti, pakavimo priemonių, nuo pesticidų iki kitų medžiagų, kurias naudojamas, e, sakyti, e, veterinarijoje ir taip toliau, žodžiu, kompleksinis klausimas. Turbūt manau dėl to ir tie dabar tyrimai, kurie vykdomi, jie iš tiesų apima labai kompleksinę sritį. Ir akivaizdu, kad galutinių kriterijų sąrašas mano galva, turėtų būti patvirtintas kompleksiškai. Bet aš šiuo atveju negaliu Jums pasakyti pažado, kadangi reikia tartis su specialistais, su ekspertais. Aš šiuo atveju turiu, turiu e, mm, pasiryžęs būti, e, sugrįž prie to klausimo, susipažinęs giliau. Nes nesusipažinus giliau būtų labai neatsakinga pasakyti, koksgi yra kompleksinis sprendimas. Šiaip iš, iš praktikos žiūrint, nebejotinai turi būti e, kompleksinė charakteristika, nes e, medžiagų e, aprašas yra labai didelis. Grazie, adesso la parola al... Ačiū, toliau kolega Buzoj. Ačiū, toliau kolega Buzoj. Pone Andriukaitė, atsakymuose į jūsų klausimus iš Europos parlamento pateiktus. Aš mačiau, kad jūs teiksite labiau paramos uh, inovacinėms sistemoms, kad visiems piliečiams būtų suteikta lygiavertė sveikatos apsauga, tuo pat metu ji turi būti finansiškai išlaikoma. E, viešoji diskusija apie tokių sistemų finansinį išlaikymą yra susijusi su biudžetinė praktika ir inovatoriškų vaistų kainomis, bet žinome, kad neretai inovatoriškos e, gydimo metodai atneša netiesioginės naudos ir taip galima sutaupyti per sveikatos sistemą ir padidinti jos produktyvumą. Tačiau ne vienodos galimybės naudotis novatorišką terapiją. ES vis dar egzistuoja, mano valstybėje tokių galimybių nėra daug. Kaip galime užtikrinti, kad investicijų į sveikatos apsaugą nauda būtų pakankamai įvertinta Europos semestro rekomendacijose ir kokiu iniciatyvų ketinate imtis, kad būtų užtikrintos visiems piliečiams vienodos galimybės naudotis novatoriškomis gydymo technologijomis, kad rezultatas pagerėtų? inovatyvios gydimo technologijos turi būti įvertintos naudojant technologijų vertinimo metodikas. Nėra bejonės, kad inovacija kainuoja. Ji turi būti taip pat vertinti, turi paklausti inovatyvios industrijos, kodėl jūs keliate būtent tokius kaštus. De, debatai su inovatyvia industrija turi vykti žinant, kad yra galimybė jų industriją patikrinti medicininių technologijų įvertinimo komitetuose. Tokie įvertinimo komitetai šalyse narėse yra. Aišku, vertinimo metodikų problema, kad jos būtų suvienodintos metodikos, kad Lietuvoje, Rumunijoje ar, ar, ar, ar Ispanijoje, kad mes turėtume ir metodikų, kaip sakyti, sutartas metodikas. Dabar yra problema, ties kuria reikia labai aktyviai dirbti. Kalbant apie finansavimo problemas, neabejotinai susidurėm su tuo, kokie šalyse naryse yra finansiniai mechanizmai vaistų kompensavimui. E, praktika, kurioje man teko dirbti, rodo, kad galima sutaupyti generinių vaistų efektyvesnio reguliavimo atžvilgių ir sutaupytas lėšas, tai kelias, kelias, keliasdešimt milijonų ar, ar, ar gražinti į fondą ir juo susitarti su inovatyvę industriją, kad mes investuojame viešasias lėšas tam, kad inovatyvi industrija savo pusės taip pat apsijimtų kofinansuoti ir mažinti e, kainą. Tokios dėrybos yra galimos ir jas reikia stimuliuoti. Žinoma, tai yra šalių narių vidi, kompetencija. Čia ES negali pažeisti subsidiarumą. Tai aš manau, kad, kad šitas klausimas Europos semestrą detaliai aptarinės. Grazie. E adesso la parola per la sua domanda. Ačiū. Toliau kolega Paulucci. Eh, signor Presidente. Gerbiamas pirmininkė, aš čia sėdžiu. E, teisingai buvo pasakyta, maisto švaistimas yra gėdingas reiškinys. 180 kg vienam žmogui Europoje yra išmetama, o 2020 metais tas skaičius dar 40 procentų išauks. Nutukimas yra kita rykštė šiandien. Pusė milijardo žmonių e, tuo pat metu pasaulyje miršta iš bado. E, E, mūsų ištekliai, ypač žemės ir vandens, yra riboti, o maisto išvaistoma tiek daug. Taigi gerai, kad yra keliamos įvairios iniciatyvos Europoje, bet padaryti galima žymiai daugiau. Porą konkrečių klausimų. Komisijos komunikato dėl tvarios e, Europos maisto sistemos publikavimas yra užblokuotas, atrodo. O tas dokumentas labai svarbus. As jūs pasistengsite, kad tas komunikatas būtų kuo greičiau užbaigtas ir, kuo grei, e, ir e, taip pat, kad būtų prisimti te, teisėkūriniai įsipareigojimai, kad mes vienodą poziciją suformuotume. Neabejotinai kai kalbame apie maisto, maisto švaistimą, kai kalbame apie šitos, kaip sakė, gėdingus faktus, kada mes iš tiesų e, na, į, taip, taip neatsakingai naudojame mūsų resursus, akivaizdu, kad reikia skubių priemonių. Aš e, manau, kad komunikato peržiūra imsios iš karto. Jo labiau, kad dabar esame įpareigoti atlikti peržiūrą visų teisės aktų, kad būtų galima ir, ir taip pat ne tik teisės aktų, reglamentų, komunikatų ir taip toliau, kad būtų galima pasižiūrėti, kokie prioritetai eina. Šitai bus ant mano darbo stalo. Dėl įsipareigojimų teisėkūrinių dabar aš negaliu atsakyti, kadangi vis tiek aš negaliu peržengti kolegialaus e, mandato pobūdžio. E, bet akivaizdu, kad tos diskusijos visiškai pilnai gali būti, gali būti atviros tarp komiteto, e, kom, kom, komisijos ir, ir galėsim aptart, į, kaip sakyti, įvairiausius, įvairiausius aspektus. Aš pasiryžęs prie tą klausimą dirbti. Grazie. Adesso. Dėkoju. Dabar periname prie trečiojo klausimų raundo. Juos užduos kolegos iš Žemės ūkio komiteto. Pradėsime nuo Herberto Dorfmano. Paskirtas komisijos narys, aš tai čia sėdžiu. Turiu Jums klausimą dėl sveikatos. 2007 metais komisija pateikė pasiūlymą, kad būtų atsižvelgta į mikro įmonės, kuria apie 10 darbuotojų ir kad joms nebūtų taikomi įpareigojimai dėl tam tikrų hygienos reikalavimų. Taryba tam niekuomet nepritarė ir refit, pagal refit programą buvo atsimtas tas teisės aktas, nors aš manau, kad jis būtų labai geras ir tokiu būdu nedidelės įmonės atsikratytų naštos nuo tokių prievolių dėl, H, dėl H, SCCP hygienos reikalavimų. Ar komisija ketina pateikti naują pasiūlymą, ar kokiu tai kitų sprendimo būdų yra numačiusi? Hygienos priemonių reikalavimų problematika, ar tai būtų maža įmonė ar didelė, vienu atveju gali būti susijusi su mažos įmonės pajėgumais, o kitų atveju negali būti susijusi. Duosiu pavyzdį, Mažytė įmonė trijų žmonių maitina vaikų darželį. Ir jeigu tos įmonės hygieninius standartus mes sumažinsim, tai bus tada didžiulė bėda, nes vaikučiai bus užkrėsti. Tarkim, jeigu viena vyrėja turi pulingą infekciją ant rankų ir gali užkrėsti stafilokokų maistą. Tai dovanokit, tai tada kur čia mes einam, į kokį mažinimą mes einam. Taip sakant, tuo tarpu yra, kaip sakyti, įvairių kitų standartų, kurie, kurie gali būti peržiūrėti, pažiūrėti, nes dabar labai daug teisės aktų, kurie viens ant kito na, susidėję, galbūt tam kontekste, žiūrėti, ką racionalizuoti. Bet mažinti hygienos standartus, ypač ten, kur ypatingai pavojinga, tai čia būtų labai, labai neatsakinga. Aš pats Galiu Jums pasakyti, kad, kad šalis, kurią žinau, joje buvo atvejis, kada mirė vaikai nuo tokio užkrato. Dovanokit, klausimas yra labai subtilus. Grazie, adesso la parola alla... Ačiū. Mikela Džiufrida. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę komisijos nariai, aš tai čia sėdžiu. Uh, Jūs pabrėžėte, kad sveikata yra visuomenės gerybė ir reikalinga veiksmingesnė prevencija. Kaip žinote, yra artimas santykis tarp gyvūnų gerovės ir žmogaus sveikatos. 70 procentų infekcinių lygų yra bendros ir žmogui, ir gyvūnams. Taigi be jokios abejonės gyvūnų apsauga gyvūnų kaip maisto apsauga yra labai svarbus klausimas. Ką jūs ketinate daryti, kalbant apie galimas priemonės, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamas gyvūnų auginimo sąlygas? Jūs kalbėjote apie tai, kad farmacijos e, pramonėje, antibiotikų srityje ketinate imtis atsakingų veiksmų, tačiau kaip jūs ketinate imtis sveikatos ir saugos priemonių prieš trečiasias valstybės, kurios gali apeiti ir užkirsti kelią sąžininkai konkurencijai ir gyvūnų gerovės sąlygos tada sumenkinamos, tai turi įtakos žmonėms ir kaip būtų galima išvengti e, e, gyvūnų kančių skerdimo metu. Taip iš tiesų, gyvūnai dažnai, dažnai patiria kančias ar jie transportuojami, ar štai skerdimo atveju yra, žinoma, skerdimo atveju yra kai kurios išimtis dėl religinių ir kitų motyvų, kur, kur, kur gerbiamas religinės tradicijos. Tačiau gyvūnų, kaip sakyti, padėtis yra labai jautrus klausimas. Kalbant apie trečiųjų šalių, aš Diskutavau su kolegomis, e, kai ruošiausi klausimams e, ir labai svarbu, man irgi buvo labai įdomu, kad mūsų veterinarijos e, inspekcija yra įgaliota nusiųsti savo žmonės į trečiasis šalis prieš tai, kai jos nori importuoti į, į ES ir iš tikrųjų pas, įsitikinti ir nustatyti, kad ten laikomasi ES standartų ir pagaliau yra instrumentas blokuoti. Tai, tai to instrumento aš būtinai turiu naudotis. Jeigu yra importuojama e, reiškia, e, su užkrečiamom lygom ir, ir, ir, neko, ir, ir kitais pavojingais dalykais e, importuojamas ar tai mėsa, ar tai augalai su, su, su lygomis, yra galimybė blokuoti. Šitas instrumentas veikia ir jį reikia naudoti kad trečiosios šalis nepažeistų ir taip pat neatneštų čia užkrečiamųjų lygų ir dėl to po to susijusių tragiškų pasiekmių kurios gali būti, nes epidemijos ir taip toliau yra, yra e, dabar globaliam pasauliu labai lengvai plinta, jeigu nesijimti priemonių. Tai aš, o dėl antimikrobinio atsparumo, aš sakau, šiuo atveju tema, kurią būtų galima labai, labai plačiai išplėtoti dėje, dvi minutės, tai aš pasiryžęs tiesiais klausimais dirbti. Grazie, adesso la parola alla collega Polsen. Ačiū, žodis kolegė Polsen. Tak. Ačiū. Ačiū ir sveikinu jūs čia šiame komitete Aš norėčiau pakartoti du teiginius, kuriuos ankstesnis kalbėtojas sakė. Pirmas dalykas - antibiotikų piknaudžiavimas yra rimta problema. Du trešdaliai antibiotikų yra naudojama veterinarinėje medicinoje. Didelė dalis yra naudojama kaip e, apsauga nuo blogų auginimo įpročių. Ir e, 20, 3, 70 procentų e, E, lygų galėtų e, būti traktuojamos kaip bendros žmonėms ir gyvūnams. Daug kartų Europos parlamentas yra reikalavęs, kad mes parengtume pasiūlymą dėl e, bendro gyvūnų priežiūros įstatymo Europos Sąjungoje. Pasiūlymas yra priimtas komisijos pagal gyvūnų apsaugos strategiją, kuri dabar ir galioja. Ir dabar būtų toks aiškus ir trumpus, trumpas klausimas. Ar jūs pasirūpinsite, kad tas įstatymo projektas būtų įgyvendintas per protingą laiko tarpą, labai greitai? Kiek esu šioj temai susipažinęs, e, tai šiuo metu yra atliekamas studija ir bandoma atsakyti į tą klausimą, ar iš kaip sakyti, ar iš tiesų reikia naujo teisinio reguliavimo. Ir aš manau, kad e, asmeniškai manau, kad žinoma šitoks jautrus klausimas kaip gyvūnų gerovė neabejotinai turi būti ypatingai, kaip sakyti, teisiškai sureguliuotas. Čia mano asmeninė pozicija. Kas kita, kaip gausime, įvertinsime medžiagą ir, ir kaip mes diskutuosime kolegijoje, nes naujų teisės aktų e, teikimas jūs visą laiką labai, kaip sakyti, e, tik, kolegiš, tik visoje komisijoje bendrų sprendimų yra galimas. Tai aš manau, kad aš prie šitos temos turiu, turiu, turiu labai susikaupti ir, ir asmeninė mano pozicija būtų tokia, kad iš tiesų reikėtų rasti sprendimą, kaip, kaip, kaip, kaip pagreitinti šitos problemos įsprendimą. Grazie, adesso la parola per la... Ačiū. Kolega Zulo. Grazie. Salve, komisario. Ačiū. Labadiena, komisarė. Noriu pratesti tai, ką jūs pradžioje savo e, pasisakymę pasakėte. Jūs sakėte, kad jums labai svarbi yra žmonių sveikata ir jūs skatinsite tuos veiksmus, kurie gerins žmonių gyvenimo kokybę, jūs sieksite sveikesnės gyvensenos propagavimo, jūs kalbėjote apie tvarę gyvenseną ir noriu jūsų paklausti, o kaip su taip vadinamu tuo maistu šlamštu, prastu maistu, kuris turi labai neigiamą poveikį žmonių sveikatai? Ar po to žmonės reikia gydyti, tai būtų geriau propaguoti sveiką gyvenseną. Kai kurios valstybės narės žengia netgi toliau, jos priima įstatymus, kad atgrasytų savo piliečius nuo tokio prasto maisto valgymo. Ar jūs būtumėt pasirengęs e, dirbti šią linkmę? laikytis tokio požiūrio. Jūs sakėte, kad yra įvairių priemonių, kurias būtų galima patvirtinti šioje srityje. Ką jūs turėjote galvoje? Iš tiesų, neinfekcinių lygų prevencijai Neišpasakytą vaidmenį vaidina mytybos problemos, sveiko gyvenimo baudo problemos, vaidina švietimo metodikos, nes sveiką gyvenimo būdą reikia pradėti kultivuoti nuo vaikų darželių, nuo, nuo šeimų, nuo mokyklų. Neįmanoma be to pakeisti behavior įpročių, E, ne, neišpasakytai svarbus yra rizikos veiksnių valdymai, alkoholio, tabako, e, iškia, e, per didelio vartojimo sal, saldiklius, kaip sakyti, cukrų ir taip toliau. Ir aišku, kad šiuo atveju tos programos, kurios padeda valdyti rizikos veiksnius, nėra bejonės, jos yra šalių narių kompetencijai. Mes kaip komisija galime paskatinti šalis narės, kad juos savo nacionalinėse sveikatos programuose, referuodamas į Europos sveikatos programą, įdėktų kiek įmanoma daugiau profilaktinių priemonių. Net ir Europinių struktūrinių fondų pinigai gali būti nukreipiami į tų programų finansavimą. Šiandien iki 3 procentų tik tai skiriama pinigų prevencijos programos visose, visose biudžetuose. Tai yra labai mažai. Pamėginkim stimuliuoti, pamėginkim skatinti šalis narės ir struktūrinius fondus susigražinti į prevencinių programų finansavimą. Ir, ir kaip sakyti, tokios, tokie, tokie pavyzdžiai gali būti nagrinėjami per Europos semestrą. Todėl aš manau, kad priemonių kompleksas, kad mes pastimuliuotumėm šalyse narėse iš tikrųjų reištingas priemonės prieš neinfekcinių lygų epidemiją, jos yra būtinas. Grazie, adesso la parola alla collega Moi. Collega Moi. Cittadini e consumatori europei continuano a non sapere a danno. Europos piliečiai ir vartotojai vis dar nežino, a, kiek iš su jūsų valgomo maisto jiem kenkia. Europoje, ypač Italijoje, pavyzdžiui, mm, yra parduodama daug maisto atkeliavusio iš trečiųjų valstybių. Ar jūs galvojate, kad kai eina kalba apie piliečių sveikatos apsaugą, reikia daugiau skaidrumo šioje srityje ir mes turime panalizuoti, kokį poveikį turi e, mūsų sveikatai maistas, kuri, kuriame yra genetiškai modifikuoto organizmų, ar yra kažkokio tai um, gyvulinės kilmės produktų. Ar, e, ar jūs galvojate, kad reikia daugiau mokslinės informacijos, nes kol kas mes ne visuomet žinome, kokią masto būtų ta žala. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų yra teisė, kur, te, teisės aktuose kažkokia tai spraga dėl GMO kontrolės, nes tikrai trūksta mokslinių įrodymų šioje srityje? Taip, iš tiesų, iš esmės visi sutiksim, kad ko gero kertinis dalykas tai moksliškai pagristi įrodymai. Taip pat kitas kertinis dalykas, kad būtų tikima, kad tie įrodymai yra nepriklausomi. Kad jie yra nepriklausomi. Nes kai finansuoja pramonė, iš karto prasideda, sakyti, įvairių gali piknaudžiavimų. Mes matėm, kad tabako direktyvos atžvilgių mes matėm, kad štai staiga atsirado publikacijos, kad tabakas sveikatai nekenksmingas. Po to pasižiūrėjai, kas tas publikacijos užsako, kokie čia tyrimai. Pamatai, kad dovanokit ten netyrimai, ten propaganda. Tai šiuo atveju mokslinio tyrimų nepriklausomumui turim skirti ypatingą dėmesį, kad, kad, kad tai būtų patikima. Kita vertus yra kodeks alimentarius, ES yra, yra e, kaip sakyti, jo narė. Tai, tai, tai, tai visiškai aišku, kad yra kodifikuoti reikalavimai, kuriems jau nereikia mokslinių tyrimų, kurie yra kodifikuoti, kur yra, kaip sakyti, pripažinta. Ir vadinasi, jie turi būti įgyvendinami praktikoje. Vadinasi, jeigu taip vadinamas nekokybiškas maistas, tai iš karto tuomet turime galvoti, kiek nacionalinėse šalyse yra kontrolės sistemų, kurios užkirstų tam kelią ir ką daryti, koks atsakas turi būti europinis. Bet akivaizdu, kad tai yra labai, labai aktualios ir rimtos problemas, turime imtis e, veiksmų, kad būtų ta pridedamoji vertė ir iš ES pusės, kalbantys su nacionalinė valstybė. Grazie e adesso Ačiū. Ir pradedame paskutinį raundą, paskutinę klausimų grupę. Envi komiteto nariai. Pirmiausia žodis Klaudijų Tanasesku. Ačiū pirmininkė. tuberkuliozė plintanti per orą 1,5 milijonų žmonių gyvybės atima pasaulyje per metus. Naujos valstybės narės ypač kenčia nuo tuberkuliozės plitimo, ypač tokios tuberkuliozės, kurie atspari vaistams sveikatos politika išlieka nacionalinių vyriausybių prerogatyva, tačiau valstybės narės ir jos kaimynės ne visuomet sugebėjo tą e, sveikatos grėsmę plintančią per sienas deramai atremti. Reikia daugiau bendrų veiksmų bendrijos lygmenių, kad ši epidemija būtų suvaldyta, ypač žinant, e, kad e, pasaulinis e, tarptautinis fondas e, yra sustabdytas ir turime ieškoti tinkamų vaistų. Mes, nes gydimas kainuoja e, naujosios e, tuberkuliozės atsparios rūšies 400 kartų daugiau negu įprastinės tuberkuliozės. Ir aš norėčiau paklausti jūsų gerbiamas Andriukaitį, e, Ar jūs, kaip e, komisijos narys ar Europos komisija bendrai, pripažins tuberkuliozę kaip rimtą e, sveikatos grėsmę plintančią per sienas ir ar rimsis bendrų, bendrijos lygmens priemonių, kad ši epidemija ES būtų kontroliuojama? Pripažinti infekcijas kaip epideminės ar pandeminės tam yra nustatytos griežtos taisyklės. E, nebūdamas epidemiologu ar infekcionistu dabar negalėčiau į tas taisyklės e, referuoti, bet tai, kad, tuberku, kad vaistams atsparios tuberkuliozės atveju daugėja, yra šalių, kuriuose tai auga. Tai yra faktas. E, bėda yra ir ta, kad susidurėm su to, kad vienoj daly galim būti paskatinti nacionalinės vyriausybės atkreipti dėmesį į tas socialinės grupės labiausiai pažeidžiamas. Nes tuberkuliozai pažeidžiami ir narkotikus vartojantis asmenys, ir, e, kaip sakyti, alkoholio priklausomybei esantis asmenys, ir e, dėja turintys įvairių kitų problemų asocialus žmonės, kurie patenka į keblias gyvenimo situacijas. Bėda ta, kad jie nesigydo sistemiškai. Jie nevartoja vaistų, jie neteina priimti vaistų ir be to jie neturi, jie, ten reikėtų daryti socialinę eiti į pagalbą, jiem reikėtų socialinio paketo, maitinimo, reiškia priežiūros. Be šitų dalykų neįmanoma sutvarkyti šitos sektoriaus. Pasakyti, aš daug metų susidūriau su tą problemą. Ir aišku, šalim narėm tuomet reikia kelti klausimą, kodėl, ko trūksta, ne tik medicininių, bet socialinių, kitos paramos paketų, kurie turi eiti ranka rankon nes po to tie žmonės tiesiog tampa tuberkuliozės atsparumo inkubatorius. Jie truputį vartoja antibiotikų, po to ne. Po to vėl ir tada žiūrėkit, kaip mutuoja, e, e, kaip sakyti, bakterija ir kiek ji tampa atsparytėm antibiotikam. Ir jie taip pat ją skleidžia, jie ją, ją kaip platina. Neabejotinai, kad turime labai rimtą problemą ir pasaulio sveikatos organizacijos tai keliama kaip, kaip ypatingas uždavinys. Ir aš Jeigu jūs pritarsite mano kandidatūrai, iš ties būdamas e, e, profesionalu šitoje srityje tikrai manau, kad, kad mes aktualizuosim šitos temos sprendimą. Ar tai gali būti e, pandeminių, čia yra diskusijų klausimas. Grazie. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Gizekė. Na. Ačiū pirmininkė. gerbiamas paskirtasis komisarė, daktarė Andriukaitį, Europos sveikatos sistema susiduria su labai rimtais iššūkiais, ypač kai kalbama apie finansavimą. E, jeigu E, sistemos finansai būtų panaudojami optimaliau, būtų naudingiau ir būtų suteikta pagalba daugeliu sričių. Tačiau modernių komunikacijų technologijų naudojimas sveikatos sektoriuje e, stabdžiuoja daugelį sričių, o pasaulis išgyvena skaitmeninę revoliuciją. Kaip jūs įsivaizduojate, pažangos būtų galima pasiekti elektroninės sveikatos srityje? Kokių konkrečių žingsnių imsitės, kad būtų užtikrintas saveikumas tarp elektroninės sveikatos paslaugų ir prasinių paslaugų? Džiaugiuosi, kad komisijos iš vieno iš dešimt prioritetų yra digitalinė Europa, skaitmeninė Europa. Ir šitoj erdvėje aš matau elektroninės sveikatos, mobilios sveikatos e, be galo daug perspektyvų. Netgi diskutuojant su industrija, netgi diskutuojant su mokslininkais, būtų galima, tarkim, mūsų mobiliam telefonė būtų galimybė turėti uh, prisijungimą prie kardiogramos ir gauti siuntimą tiesiai į, į referencinį centrą, kuriame pasakytų, jo, jūsų kardiograma yra tas ir tas. Aš žinau tokią problemą. Aš žinau, kad prieširdžių virpėjimo problematikoje yra programos, kurios galėtų būti paneuropinės, nes vienos valstybės viduj esant žmonių judėjimui skirtingai būtų labai sunku suderinti. Ir tai būtų galimybė iš tikrųjų padidinti ir darbo vietų skaičių, padaryti digitalinę Europą labai naudingą žmonių sveikatai. Yra tokių sumanimų. Ir mes galėtumėm diskutuoti. Žinoma, nėra abejonės, kad Europos semestro kontekste reikia galvoti, kaip šalis narės įgyvendina elektroninės sveikatos planus pas save. Mes turime labai gerų pavyzdžių, mes turime lyderių, kur, kur elektroninio recepto, elektroninės istorijos, elektroninių vaidų, vaizdų, ko, ko, kaip sakyt, e, jau visi, visos prieigos yra padarytos. Bėda ta, kad šalis narės tarpusavėje nekomunikuoja. Labai daug yra bėdų, kai programos skirtingos jos nesusikalba. Reikia šiuo atveju mėginti šalinti tos butelio kakliukus, kad, kad būtų galima na, sistemom kalbėtis. Nes tada lengviau, netgi ir siunčiant iš vieno centro į kitą ligonį, yra lengviau padaryti sistemą, kad jos susikalbėtų elektroniniu būdu. Iš ties tai yra be galo įdomis rytis. Man kaip kardiochirurgui dirbusiam su, <laughs> su elektroniniais prietaisais, tai yra be galo patrauklų. Mėginsim dėti energiją šitoje srityje. Grazie, adesso la parola alla collega. Ačiū. Pone Kadenbach. Paskirtasis komisijos nary. Neužkečiamos lėtinės lygos, diabetas, širdies e, lygos, vėžys smarkiai siautė Europoje. 86 procentai mirčių būtent sukeliama tokių lygų, 80 procentų uh, tos visos lygų naštos ES tenka būtent dėl tokių lygų. Taip pat e, ir neligybė sveikatos priežiūros sistemoje. Tam reikia skirti daug dėmesio ir politinių įsipareigojimų ES lygmenių, kad to atsikratytumėme. Naujose pirmininko politinėse gairėse sveikata yra laikoma savaiminė vertybė. Tačiau akivaizdu, kad ji užima maže, mažesnį vaidmenį nei kitos rytys. Mes norime, kad apskritai sveikata pagerėtų, norime kovoti su lėtinėmis chroninėmis lygomis, kad, e, ir kad tai užimtų svarbesnę vietą naujoje komisijos darbo tvarkėje, kad tam būtų skiriamas tinkamas prioritetas. Kaip jūs pasirūpinsite, kad rekomendacijos valstybėms narėms pagal Europos europinį semestrą, kaip e, komisija savo komunikate tinkamai e, pasakė, būtų į tai atsižvelgta tose rekomendacijose. Ir ar jūs sieksite, kad būtų užtikrinamas didesnis sveikatos raštingumas? Dėkuoju iš klausimą. Jeigu galima pasikeisti nuomonėm, aš šiandien panaudojau tris žodžius. Prevention, promotion and protection. Dažnai kalbose aš stebiu, kad jie mano, kad čia tas pats. Ne. Už šitų žodžių slypi daug metodikų ir instrumentų. Ir skirtingų. Ir ypač visuose politikose. Šiaip iš esmės tai nežinau vyriausybės, kurioje žemės ūkio ministras, švietimo ministras, teisingumo ministras, socialinės apsaugos ministras nespręstų klausimų susijusių su sveikatos problemam, šalinant socialinės determinacijas, mažinant socialinius skirtumus ir suteikiant prieigą prie sveikatos. Ir taip pat valdant sveikatos rizikos veiksnius ir didinant sveikatos resursus. Nes sveikatos resursas yra pati galingiausia <laughs> investicija. Tai yra tai daug daugiau negu, negu bankinės investicijos. Tai štai kodėl aš panaudojau. Ir manau, kad kai mes žiūrim į dešimt įsipareigojimų, juose visuose, ar tai digitalinė energija, ar tai, ar tai e, daugiau darbo vietų, ar tai sažininga e, rinka, aš visur matau komponentus sveikatos politikos ir mėginsiu savo kolegas komisarus būtinai įtikinti ir būtinai pasiūlyti priemonių paketą. Jų yra. Tai aš žiūriu į laiką, čia temą palėtėt labai, e, labai gerą. Jeigu mes susitartumėm visi, kad šitos priemonės būtų nukreipiamos efektyviai ir šalyse narėse, ir europinių lygių, mes taupytumėm pinigų vaistams ir technologijoms. Mes mažintumėm sergamumą. Ir čia mokslininkų skaičiavimų yra labai daug ir metodikų yra. Reikia tik tai energingai ir aktyviai tą kryptim dirbti. Nes už to stovi mūsų žmonių ankstyvos mirtis. Pagalvokit, kiek mes netenka žmonių. Taip kad aš pasiryžęs. Grazie. E adesso... Ačiū. Pane Gardinė. Ačiū, pirmininkė, paskirtas komisijos narė. Aš tai čia sėdžiu. Norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. Ar Jūs galite mums apibrėžti kas yra informuotas e, vartotojas. Ir kalbant apie mytybinės, e, myty, maistinės vertes ir, ir jų apibrėžimą, aišku, tai yra labai svarbu, svarbu viską tikrinti e, mokslinių lygmenių ir žymėti ir ženklinti etiketėse maistinės produktų vertes. Taip pat moksliniai kriterijai turi būti labai griežti, jie turi būti ypač griežti, kalbant apie poveikį sveikatai. EFSA tą pabrėžia ir taip pat, kad reikia labai griežtus eksperimentus e, naudoti tokiais atvejais ir kad tie eksperimentai turi būti labai griežti ir vaistų atveju. Mes kalbame apie vartotoją, kalbame apie daugiau kaip 5, 50 tūkstančių eurų. Tai yra labai brangu smulkoms vidinės įmonėms. Ar jūs ketinate pasigilinti į tą sritį, kai peržiūrėsite reglamentą, nes priešingą atveju susidarys įspūdis, kad maisto teisės aktai Europos Sąjungoje kenkia smulkioms sutinėms įmonėms, smulkiems gamintojams. O iš tiesų yra daug tų smulkių tradicinių gamintojų Europos Sąjungoje šioje srityje. Norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją, kas yra informuotas vartotojas. Geras žodis yra kvantum satis. Kvantum satis. Šiaip gražiai skamba. Informacijos tiek, kiek reikia. Kiek reikia. Ir aišku, čia visą laiką reikia šito balanso. E, kaip sakyti, kad, kad nebūtų per daug, nes žinoma, kada informacija paėmė informacinį lapelį 28 kalbom ir labai smulkiai surašyta, tu matai, kad, nu, kad net įskaityti negali, akinių neužtenka, tad tada dar didinamą į stiklą paimi, kad mėgint skaityti tą informaciją ypač smulkiom raidydėm. Pametamas efektyvumas, vėlgi panašiai kaip, kaip su tuonu. Proto problema iškil, sveiko proto. Taip, iš Iš ties taip pat galim galvoti, kad ne vien būtinai ant e, popieriai turėtų informaciją. Informacija gali būti elektroniniai erdvėjai, nurodant, nurodant um, um, elektroninį adresą, kur būtina paskaityti. Mes šalis, kurią žinau, mėginame mažinti tos popierinius rautus, perinant į elektroninę erdvę ir, ir suteikiant galimybės ir įmonėm ją naudotis, kad, kad, kad, kad būtų, bet žinoma, tą turi, turi nacionalinės valstybės teisiškai teisinti. Tai aš manau, kad keliat problemą labai, labai rimtą. E, ir, ir, ir tikrai reikėtų nagrinėti visus naujų modernių technologijų suteikiamas galimybės informuoti vartotoją, kad jis, kad jis nepaskestų informaciniam triukšmė ir neužkrautų įmonę. Grazie e adesso la parola alla collega Borzan. Ačiū, kolega Borzan. Hvala, gospodine predsjedniče. Dr. Andrija Kijatis. E, Ačiū pirmininkė. Dr. Andriukaitį, sveikinu Jūs vėl mūsų komitete. Yra daug iššūkių, su kuriais mes susidurėme sveikatos rytyje. Tik kai kurie iš jų būtų pavyzdžiui tai, kad vis daugėja uh, lygų sėtinų su nutukimu, visi tie neigiami padariniai ir taip toliau. Um, galvojant apie mokslą, apie um, sveikatos srities mokslą ir pažangą čia, manau, kad geriausias iš kriterijų rodančių, kad tos pažangos yra, tai yra gyvenimo trukmės ilgėjantis. Tai reiškia, kad ilgiau gyvensime. Bet tokie demografiniai pasikeitimai, aišku, irgi sukelia atitinkamų iššūkių. Uh, Mm, visi mm, medicinos pasiekimai turės būti atsakingi, mes turėsime viską teisingai panaudoti, bet tuo pačiu metu galvoti ir apie sveikatos sistemų tvarumą ilgalaikiškumą. Taigi, kaip jūs ketinate spręsti šią problematiką dėl tų demografinių pasikeitimų ir mūsų sveikato sistemų tvarumo? Kokiu būdu tai darysite? E, tai tikrai nėra tokia tema, kurią turėtumėm palikti vien tik valstybėms narėms. Aišku, jos turi stengtis kiek įmanoma, bet aš manau, mes turime dirbti ir iš europinių lygmens. Visiškai teisingai. Mes turime sukurti sąlygas pridėtiniai vertai nepažeidžiant šalių narių subsidiarumo, neperžengiant sutarčių mums nustatytų įpareigojimų, nes sutartis yra mūsų veikimo laukas, tačiau nebejotinai, kad galime naudoti daugelį instrumentų ir koordinavimo, ir, ir gerosios praktikos, ir, ir siūlymo šalinti kliūtis, ir paskatinimo imtis veiksmų, ir sudarimo metodikų, vertinimo sistemų aprašymo, kad šalis narės galėtų vienas kitas palyginti efektyviau. Šitas kelias yra, yra efektyvus, jį reikia išnaudoti. Be to, Nebejotinai žinot, kad šalis narės pačios gali priimti sprendimą išplėstam bendradarbiavimui sveikatos rytyje. Uh, e, enhanced cooperation yra tokia sutarty pozicija, žinoma, čia yra šalių narių kompetencija. Jos turėtų pamėginti galvoti, ar nereikėtų tam tikrose srityse ir tam tikrose regionuose išplėsti šalių narių bendradarbiavimo sveikatos lygių, ne, nes Neįmanoma spręsti šiandien vienoje valstybėje retų lygų problemų, neįmanoma profilaktikos dalykus spręsti nebendradarbiaujant kartu, neįmanoma skubios medicinos užtikrinti per sienas. Mes turim paskatinti šitą, aš girdėjau diskusijas čia parlamente apie mintį sveikatos unijos, e, jį graži mintis, Mes turim paskatinti šitą enhanced cooperation galimybę, kaip sakyti, diskusijose su šalių narių vyriausybėmis. Žinoma, tai yra jų kompetencija. Čia ES negali jos perimti. Bet jūs teisi e, ir nutukimo atžvilgių, ir chroninių lygų atžvilgių. Turime galvoti, vertinant Europos semestrą, kaip e, paskatinti, kad e, atsirastų senų žmonių gydimo jų namuose, ne ligoninėse, bet komandiniu būdu namuose. Grazie. E adesso la parola al collega Kovacek. Ačiū. Dabar kolega Kovačev. Ačiū, paskirtasis komisarė. Prieiga prie geros kokybės sveikatos priežiūros yra viena iš pagrindinių piliečių teisų ir pagrindinių principų, um, kurie grindžia Europos sveikatos sistemas. Tačiau tai nėra realybė Europoje šiandien. Ir uh, sveikatos neligybių mažinimas yra labai svarbus, galvojant apie ES piliečių sveikatą. Ar jūs imstės konkrečių tikslinių veiksmų ES lygmenių, lygmenių kad užtikrintumėt um, prieigą prie sveikatos priežiūros, kai na kalba apie um, gydimą, ypač kai tai yra chroninės lygos, kai yra kalba apie vaikus ar socialinės atskirties grupės žmonės, ar jūs įtrauksite pilietinės visuomenės organizacijas, pacientų organizacijas į šį procesą. Ir dar, komisarė, jūs kalbėjote, kad vienas iš prioritetų jūsų yra prevencija. Uh, ypač atsižvelgiant į visuomenės interesą didžiulį, ar jūs esate pasirengęs inicijuoti naują didžiulę e, studiją dėl radiacijos žalos, kai eina kalba apie telekomunikacijas ir ypač, kai tai susijęs su onko, onkologinėmis, endokrininėmis ir širdies kraujagyslių lygomis. Ačiū. Kalbant apie galimybę peržiūrę ar inicijuoti studiją dėl radiacinės saugos poveikio žmonių sveikatai, suprantama, aš matau, kad jeigu parlamento komitetas kelia šitą aktualiją, mes turime, kaip sakyti, reaguoti ir, ir, ir diskutuoti. Tiesą pasakius, aš turėčiau atkreipti dėmesį, kokia dabar yra, yra būklė. Man reikia domenų, nes čia specifinės uh, E, studijos klausimas yra. Turiu, turiu įsigilinti, nėra bejonės. Kada kalbame apie gydimą lygų ir ypač vaikų, bet ypač retų lygų. Retų lygų gydime jau reikia dabar pastimuliuoti e, bendravimo per sieną direktyvą, nes, nes jį padėtų ir plus dabar yra retų lygų gydimo programa, yra orfanetas, yra paskelbti medikamentai, yra galimybė šalim narėm žiūrėti, kokiuose referenciniuose centruose galima gydyti vaikučius, nes vienoje šalyje, kai, kai yra retų lygų keliasdešimt atvejų, tai joks specialistas negali būti išmokęs jų gydyti. Reiškia, reikia bendradarbiauti ir pažiūrėti, kokioj valstybei toks centras yra, į kurį galima siūsti. Ir čia finansavimo ir visi kiti klausimai turi būti sprendžiami. Šitas problemas turi būti sprendžiamas dabar. Dabar jas reikia stimuliuoti, su jomis reikia dirbti. Ir reikia dirbti aktyviai, aš esu pasirengęs. Grazie. E, do la parola. Ačiū. Na ir paskutinis klausimas, e, Merit Maginis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū gerbiamas paskirtasis komisijos nariai jūs paveldėsit labai daug dosie. Ir vienas iš dosie, kurį turėsite nagrinėti, yra medicinos įrangos teisės akto peržiūra. Šiame parlamente visuomenės sveikata, pacientų sauga ir inovacijos šiame sektoriuje bei prieiga prie produktų yra vertinami kai labai svarbus. Kaip jūs e, vertinate pusiausvirą tarp šių klausimų, jos reikšmingumą ir kokie bus jūsų prioritetai šiame dosie, kokie yra dabartinės sistemos silpnumai, ypač kai kalbam apie apitikties vertinimą. Ir kiek svarbus yra medicinos prietaisai bendrai jums galvojant apie geresnės sveikatos sistemos sukūrimą visiems? Ar galime mes šiandien visi įsivaizduoti mūsų polikliniką stacionarą, mūsų šeimos daktarą be medicinos prietaisų. Negalim. To negali būti. To negali, čia, ne, važinėsi, medicinos prietaisų aktualumas yra viena iš kertinių problemų modernizuojant sveikatos sistemas, padarant jas atsparesnės, lankstesnės, komunikabilesnės, Juk telemedicinos galimybės gali suteikti žmogui galimybę konsultuotis Austrijos kalnuose, perduoti medžiagą į Austrijos e, kardiochirurgijos centrą. Arba, sakyti, Lietuvos pasienio kaime į, į, į Vilnių. Šitas prietaisų problematika yra, yra milžiniškas klausimas. Be to, čia yra medicinos industrijos, čia Europos industrijos problema, Europos darbo vietų inovacijų pažangos, pažangios Europos sritys eina per tai. Štai kodėl aš sakiau, kad sveikatos sektorius yra pats įdomiausias ir jis sudaro didžiausią dalį mūsų BVP. Jis yra darbo vietų kūrėjas, užsakovas tyrimų ir formuotojas tyrimų. Jis, todėl, todėl nėra bejonės, kad, kad medicinos prietaisų reglamento klausimai, man teko juose dalyvauti, e, kai, kai Lietuva pirmininkavo. Man teko, ir šiuo atveju noriu padėkoti pranešėjams iš, iš, iš, e, iš jūsų komiteto, kurie, kaip sakyti, daug prisidėjo prie šito. Rod Dagmar Berent ir, ir, ir Peteris Lyzė buvo tie pranešėjai, kurie, su kuriais teko bendradarbiautam kontekste. Ir ten matome, kokie silpnumai, kokias galimybės. Žinoma, dabar tai eina į priekį. Taip, kad aš tikrai džiaugiuosi ir galiu pasakyti, taip, šitas klausimas ant mano darbo stalo labai ir labai svarbus. Grazie, in primo luogo ai colleghi. Ačiū, mėlėjai kolegos. Ačiū visiems už klausimus. Ačiū gerbiamajam e, kandidatui komisijos narius už atsakymus. Vėlgi suteiksiu žodį dabar kandidatui. Keletas minučių baigiamai kalbai, penkios minutės maksimumas. Mr. Mr. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, leiskite išreikšti padėką už galimybę būti čia, Europos žmonių rūmose. Aš džiaugiuosi, kad mes aptarėme klausimus, kurie tokie svarbus europiečiams - sveikata, sveika gyvensena ir esminė e, jos dalis - maisto sauga. Europa turi būti e, pasaulio lyderė visose sritise. Sveikata, maisto sauga, augalų ir gyvūnų sveikata yra tos sritis, kuriuose mes galime teisingai parodyti, kaip gali būti sprendžiami pasaulio, e, pasaulio iškylantis iššūkiai. Kaip istorikas aš galiu pasakyti, kad ES yra geriausias receptas pasauliui, gydant žmoniją nuo karų, neapykantos ir kitų baisių lygų. Kaip medikas sakau, kad sveikata ir ES maisto saugos standartai yra geriausias pasauliui pavyzdys, kuris leidžia užtikrinti kiekvieno žmogaus sveikatą. Ir kaip politikas sakau, visų spalvų - mėlynos, raudonos, geltonos, žalios ir kitų derinys puikiai e, dera ir su sveikata, dera sveikato sektoriuje. Gerbiami parlamento nariai, man e, Lietuvos tremtiniui ir parlamentarui buvimas šiuose rūmose yra, e, sukelia daug emocijų. Ir aš norėčiau vieną juoką pasakyti. E, nuo pat vaikystės. Vajojau, kad užimsiu šią vietą. Kai bėgiau Sibiro tundroje, turbūt irgi apie tai galvojau. Žinoma, tai e, e, humoras, bet rimtai kalbant, aš turiu pasakyti, kad aš svajojau apie geresnį, šviesesnį gyvenimą, kada galėčiau padėti žmonėms e, gyventi teisingą ir sveiką gyvenimą. Ir aš būtent tą dariau visą gyvenimą. Mėly draugai, jeigu jūs sutiksit, aš savo kaip komisaro darbą dedikuosiu žmonėms, jų sveikam ir sąžiningam gyvenimui. Aš galiu pažadėti vieną dalyką. Aš dirbsiu sunkiai ir dirbsiu kartu su jumis. Kartu mes galėsim tai nuveikti. Ir dabar norėčiau pridurti vieną svarbų dalyką. Mano rankose mūsų Biblija, mūsų sutartis. Pažvelkite į 16 straipsnį, 9 jo dalį. Ten numatyta, kad tarybai pirmininkauti turi valstybių narių atstovai e, lygios rotacijos principų. Ta pasiūlymą aš pateikiau Europos konvete. Ir tas pasiūlymas yra įrašytas į sutartį. Rotacija suteikianti visiems vienodas teisės. Mes turime siekti vienodos e, padėties Europoje sveikatos ir žmogaus teisų požiūrių. Ačiū. Grazie komisario per eh, aver. Eh, Dėko, dėkoju komisijos eh, paskatajam nariui, dėkoju, kad atsakėte į visus mūsų klausimus. Ačiū ir už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėjimui laiko pagal ping-pong sistemą. Kartais to laiko tikrai skiriama labai nedaug, nes kai kuriais klausimais mums, aišku, reikia kur kas daugiau laiko, kad galėtumėme tinkamai atsakyti į klausimus. Bet štai tokios galioja taisyklės, kurias mes patys patvirtinome. Ir tokių taisyklių laikėmės šių klausimų metu. Jūs minėjote ir aš taip pat norėčiau priminti, kad vyks koordinatorių posėdis, kurio metu mes įvertinsime klausimus. Koordinatorių posėdis įvyks šiandieną nuo 3 iki pusės 5 po pietų. O po to mes e, pasikalbėję su koordinatoriais įvertinsime jūsų pasirodymą šiandieną šiuose klausimuose. Taigi dėkoju visiems. Na ir atsiprašau, kad kartais teko man pamojuoti plaktuku, bet turėjau kiek galima įmanoma laikytis e, taisyklių. Iki pasimatymų.